Colleagues, ladies and gentlemen, let us start immediately. Very simple time. Gerbiami kolegos, e, pradėkime mūsų darbus. Dėrybos dėl transatlantinės priekybos ir investicijų partnerystės. Dabar norėčiau pasveikinti komisijos atstovus, pona Petros Surmelis rinkos prieigos pramonės, energetikos ir žaliavinės medžiagos e, komisijos padalinio vadovas. Na ir pirmasis e, kalbėtojas Hido Hubern, kuris yra atsakingas už ryšius su Junktinėmis Amerikos valstijomis iš komisijos prekybos generalinio direktorato. Ačiū visų pirma, kad jūs atvykote, kad jūs pateiksite informaciją apie septintą dėrybinį raundą, e, kuris įvyko Merilende spalio, e, tiksliau rugsėjo 29, spalio 3 dienomis. Jūs greičiausiai prisiminate, kad dėrybos buvo pradėtos 13 metų Liepos mėnesiai Ir dabar prasidėjo septintasis dėrybinis raundas ir komisaras Junkeris e, pareiškė, kad TTIP e, sutartis yra viena iš prioritetinių sričių naujos sudėties komisijai. Taigi mm, laukiame taip pat ir e, rinkimų į kongresą Junktinėse Amerikos valstijose ir žinia, kad mm, Respublikonų partija e, laimėjo e, rinkimus e, viduri, kadencijos vidurio rinkimuose į Senatą. Ir visa tai taip pat gali turėti įtakos ir tolesnėse dėrybose. Ir tos pasakmes tikrai gali būti labai rimtos. Ir mes norėtumėm sužinoti, ką Jūs manote šiuo klausimu. Taigi dabar ir norėčiau suteikti jums žodį. Jums yra suteikiamos. E, jums yra skirta 15 minučių, po to suteiksime žodį komiteto nariams. Taip pat aš norėčiau suteikti žodį Bernui Lange, INTA komiteto pirmininkui, kuris taip pat galės pateikti savo pastabas. Jūs esate, lab, jūsų pastabas yra labai svarbus, nes uh, Kiek ITRE komitetas tikrai domisi e, jūsų požiūrimi ir ką jūs galėtumėt pasakyti mūsų komitetui, kaip mes galėtumėm koordinuoti mūsų pastangas e, šioje srityje, kuri taip pat yra labai svarbi Europos parlamentui. Ačiū. Gerbiami kolegos. pristatysiu Jums e, INTA komiteto nuomonę. E, ir šiame komitete, praeitos sudėties parlamente, buvau šio komiteto labai aktyvus narys. Ir galiu pasakyti, kad e, šis komitetas, tiek tas komitetas, kuriam aš pirmininkauju, yra glaudžiai susiję. Ir TTIP tai priemonė yra viena iš priemonių, kurios e, gali e, pagerinti pramonės situaciją. Ir e, kalbant apie septintą dėrybinį raundą, mes matėme, kad iš ties yra galimybių mūsų pramoniai kai kuriuose srityse ir na, tos, tos galimybės galėtų būti mm, geriau panaudotos. E, kalba eina ne tik tai apie tarifų e, sumažinimą, tačiau taip pat ir e, reikėtų pasižiūrėti į tas rytis, kuriuose tarifai vis dar yra aukšti ir tai yra rink, prekybai kliūtis. Pavyzdžiui, 25 procentai toks muitų tarifos yra taikomas E, automobiliams, kurie yra importuojami į JAV. E, taip pat yra ir kitų e, sričių, kur egzistuoja panašus techniniai standartai, e, tarkim, atliekant e, e automobilių kontrolę e, ir tos kontrolės metu, e, sakykime, yra vadovavimasi visiškai kitokiam procedūrom nei e, Europos Sąjungoje. Ir mūsų tikslas yra suderinti tas procedūras, kad būtų, na, kaip ir at, kad būtų galima atverti e, rinkas įvairiems sektoriams yra ir kitų sričių, kur, pavyzdžiui, standartai, techninės techninės specifikacijos yra visiškai kitokios nei Europos Sąjungos. E, ne Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, cheminių medžiagų pramonė, ji yra visiškai kitaip reglamentuojama JAV ir Europos Sąjungoje ir dėl tos priežastys bendradarbiavimas šiuose srityse yra tikrai ribotas. Vis dėlto yra sričių, kuriuose mes galime daug ką padaryti. Uh, pavyzdžiui, energetikos rytis. E, šis rytis, manome, mažiausiai reglamentuojama visame pasaulyje, todėl būtų gerai e, susidėrėti su JAV dėl tam tikrų kokybės standartų, kad būtų galima na, susitarti dėl energijos, sakykime, naudojimo modelio 21 amžiuje. Toliau telekomunikacijų sritis. Nereikia pamiršti skaitmeninės raidos. Ir šiuo atžvilgiu yra labai didelis tyrimų ir plėtros potencialas. Vis dėlto, e, kolegos, reikia E, pripažinti, kad didžiulė problema yra duomenų apsauga, asmens duomenų apsauga. E, Jungtinės Amerikos valstijos e, tikrai negalvoja apie ES interesus e, tvarkydamos duomen, asmeninius duomenis. Taigi e, gali būti, kad dėrėdamėsi dėl šitų dalykų e, nedaug ką pasieksime, bet vis dėlto reikia bandyti. Taigi, TTIP sutartis suteikia mums daug galimybių ir mm, yra didelis potencialas ITRE ir INTA komitetams bendradarbiauti. Ponas Buzekas puikiai pirmininkauja ITRE komitetui ir Man atrodo, kad jeigu TTIP būtų prilygintas laivui, tai mūsų buvo komitetai tikrai galėtų puikiai bendradarbiauti, vedant tą laivą į uostą. E, kitas dalykas, kurį norėčiau akcentuoti, yra skaidrumas. E, džiugu, kad e, įgalioj, dėrybiniai įgaliojimai yra dabar jau paviešinti. Tikiuosi, kad naujoji komisija galės užtikrinti didesnį skaidrumą, kad būtų galima vesti, vesti konstruktyvų dialogą su visuomenė. Taigi, pon ir ponios, ačiū Jums visiems, laukiu bendradarbiavimo. Ačiū pirmininkė. Ir mūsų diskusijos pabaigoje mes užduosime Jums klausimų, gerai? Na, o dabar norėčiau suteikti žodį pranešėms iš Europos Sąjungos komisijos. Vieni klausimai mums yra svarbesni, kiti netokie, ne, ne labai svarbu regi, reguliavimo klausimai, e, žaliavos galimybės mažoms ir vidutinėms įmonėms, na, bet galų galiai jūs užduosite klausimus. Dabar norėčiau kreiptis į poną Hito Haubern. Tai pirmasis pranešėjas. Ačiū, laba diena. Na, mes aišku žiūrėjome į skaičius Petros iš dešinės sėdė, jis derisi dėl aplinkos klausimų, na, o aš esu atsakingas už bendruosius dalykus. Ignacijo yra vyriausiasis dėrybininkas ir aš esu jam pavaldus. Jūs tikriausiai žinote, kad deramasi jūsų vardu ir valstybių narių vardu ir atsižvelgiama į politinius parlamento interesus. Ir mes taip pat suprantame, kad jeigu dėrybos pavyks, tai tuomet bus sudarytas didžiausias prekybos susitarimas e, nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo. Taigi suprantame, kad visi kartu turime e, dirbti. Ir INTA komitetas, ir, ir šis komitetas, ir mums svarbu, kad tai, ką mes būtų ger, tinkamai suprasta tai, ko mes siekiame ir kad nariams situacija taip pat atrodytų. Taip pat mūsų naujas komisijos narys dirba dar tik trečią dieną, taigi dar tikrai negaliu pasakyti, ko ji pagėdautų. E, ji dar vyko į Švediją dėl ankstesnių klausimų, ankstesnio savo portfelio ir atvyko tik šiandien. Uh, bet žinau, kad INTA komitetui ji yra išsakiusi daug plačių principų dėl to, kaip ji nori vykdyti Europos priekybos politiką. Ji pasisako už atviras rinkas, už aukštus apsaugos standartus ir ji pasisako už didesnį skaidrumą. Taigi, manau, kad e, ji netrukus susisieks su pirmininku Langen ir aptars, kaip būtų galima išreikšti tuos svarbiausius prioritetus. Per klausimus ji yra pasakiusi, kad norėtų viską iš naujo pradėti dėl TTIP dėrybų, nes jos šiek tiek dreifuoja 2014, mm, bet e, kita vertus, manau, kad mums nereikėtų e, tos, tai suprasti kaip nors perdėtai. Reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad vakar Amerikoje vyko rinkimai ir netrukus e, pakalbėsiu ir apie tai. Taigi, kaip suprantu, komisijos narė nori konsultuoti su suinteresuotais į subjektais, su parlamentu, su pilietinė visuomenė, su taryba ir tikimės, kad pirmasis posėdis su amerikiečiams dėl TTIP įvyks only tik po to, kai ji e, pasitars su visais Europoje. Kaip žinote, Kalbant apie TTIP, mes taip pat pradėjome viešasias konsultacijas dėl ISDS. Ir tai yra ypatinga priemonė, e, tai yra įtraukta į priekybos susitarimo investicijų skyrių Na ir tai yra politinis sprendimas ir ji dabar laukia tų konsultacijų pabaigos. Sulaukėme 150 tūkstančių reakcijų. Na, įsivaizduojate, kalbant apie viešasis konsultacijas, tai tikrai yra daug. Ir ji nori rezultatus pateikti komisijos narių kolegijai, kad kartu būtų galima parengti požiūrį dėl ISP e, ISTS ir ISDS ir kad būtų galima po to aptarti tuos klausimus taryboje. Taigi per artimiausias savaitės galite tikėtis informacijos šiais klausimais. Dėl JAV pusės, kaip žinote, vakar vyko rinkimai, pas didžiausias e, pasikeitimas yra tai, kad senatas, e, senato vaidmuo. Senat Tai, kad respublik, respublikonai perėmė valdžią ir dabar e, situacija yra paprastesnė, nes respublikonai, kurie dabar e, kontroliuoja parlamentą, jie dirbs su savo kolegomis senate ir būtent jie apibrėž didžiąją darbo tvarkės dalį. E, sakoma, kad prekyba yra vienas, viena iš tų svarbiausių sričių šioje kongreso demokratinėje administracijoje. Taigi manome, kad per pirmąjį 2015 metų ketvirtį jau gausime e, teisės aktų e, projektų bus priimti teisės aktų projektai, e, kurie turi būti priimti JAV konstitucinėje sistemoje ir jie suteiks politinį impulsą dėl TTIP dėrybų ir taip pat dėl tų dėrybų, kurias amerikiečiai vykdo su Azijos šalimis. E, JAV manome, kad 2015 metai yra būtent tie metai svarbiausi JAV dėrybininkui, nes suprantama, kad turi būti kai kas padaryta prieš prasidedant rinkimams 2016 metais. Taigi JAV 2016 yra labai svarbus metus, taigi darybininkas norės dirbti su Europa, kad labai greitai įsitikintų, kaip tai padarybos gali būti e, pakreiptos sėkmės linkme. E, kai dėl tvarkaraščio ir dėl temų, ir dėl esmės. Na, e, e, Manau, kad jūs tikrai visą tai matysite, kadangi kadencija tik prasidėjo ir, e, žinoma, Šarleman vyks diskusijos apie 15 arba 16 metus, nes per jūsų kadenciją šis sprendimas tikriausiai turės būti primtas, jūs patys nutarsite, kada ateis tas momentas. Na ir labai greitai norėčiau suteikti žodį kolegai Petros dėl dėrybos, dėl to, kokia situacija yra. E, dar tik metai derimės, yra septyni dėrybų raundai. Apskritai galėčiau pasakyti, kad per metus nuveikėme nemažai. Ir tai būtų galima pasakyti, nes daugelie dėrybinių sričių mes jau e, judame link bendro teksto, teksto sutarčiai, kitaip sakant, abiejų šalių pozicijos yra nurodytos, išskyrus tas vietas, kurios skiriasi. Na, ne visose srityse viskas taip gerai. Dėl darbo ir aplinkos, kaip srities, kurią taip vadina amerikiečiai, dar yra problemų. Ir pirmininkas Langer minėjo. Uh, kad dar labai svarbu parengti ir kitas svarbės dalis, taigi darbo, daug darbo dar likę, dar likę daug darbo dėl prieigos prie rinko, nes, rinkų, nes mums reikia atverti savo rinkas, reikėtų atker, atverti rinkas tose srityse, kurios yra saugomos ir vis dar uždarytos, taigi, e, žinoma, reikia dėl to dėrėtis vienai ir kitai šaliai ir dar reikia susitarti dėl naujų taisyklių, ko ir siekiama per dėrybas, tai yra parengti tam tikras taisyklės, kurios galėtų būti toks šablonas, kurį galėtume panaudoti sudarydami ir kitus prekybos susitarimus ir kurį galėtume pasitelkti Ženevoje TDO. Taigi yra daug įvairių dalykų, kai kurie yra labai strateginiai, kalbant apie vidutinės ir ilgos trukmės laikotarpį, tai yra prieiga prie rinkos, Tai yra bendradarbiavimas nesumažinant apsaugos standartų ir naujų taisyklių nustatymas tose srityse, kuriuose tų taisyklių dar nėra. Ir pats geriausias pavyzdys, tai kaip minėjo ponas Langen, tai yra duomenys duomenų sritis, kaip duomenys saugomi, kaip keičiamasi duomenimis šiandieninėje ekonomikoje. Na ir be jokių abejonių e, privatumo apsauga yra svarbi. Ir kaip jau sakiau, šiam, šiuo susitarimu standartai tikrai nebus sumažinti dėl privatumo, tai bus remiamas jūsų patvirtintais teisės aktais, bet dėl rinkų atvėrimo, dėl to reikia dėrėtis Ir tai yra labai svarbi esant dabartiniai situacijai, ekonominiai situacijai. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį savo kolegai Petros. Ačiū pirmininkė. Taigi, Jidu ką tik padarė bendro pabudžio pristatymą, na, o aš norėčiau kalbėti jo apie konkretesnius ir techninius dalykus susijusius energetiką ir žaliavomis. Uh, ir kas dėl, derim, dėl ko derimas šioje srityje. ES ir JAV pusėse. Energija, energija ir žaliavos yra 21 amžiaus klausimas, kaip žinome, iššūkiai didėja Ir, bet tai yra tas rytis, kaip buvo paminėta, kuri dar nėra atitinkamai apibriešta, nėra pakankamai tarptautinių nuostatų, TDO nuostatos taikomos energetikos ir žaliavų srityje, tačiau yra didelių e, trūkumų, atotrukių ir e, ne, ne visai e, operatorių veiklai taikomos šios taisyklės. Taigi būtent todėl manome, kad labai svarbu E, pasinaudoti tai taip e, dėrybomis ir prisidėti prie pasaulinių taisyklių kūrimo ir parengti tokią, tokį nuostatų rinkinį, e, kuris galėtų nustatyti atvirą ir konkurencingą sistemą operatoriams veikiantiems šioje srityje. Ponas Langinas yra pateikęs pasiūlymą JAV prieš metus ir tame pasiūlyme buvo tam tikros pavyzdinės, mm, tam tikros nuostatos, kurias būtų galima įtraukti į energetikos ir žaliavų skyrių TTIP susitarime. Ir vėlgi šiuose nuostatuose mėginama išspręsti visą veiklos spektrą, kuris yra susijęs būtent su licenzijų suteikimu dėl žvalgybinės E, dėl energijos išteklių žvalgybos, e, taip pat dėl tam tikros kainodaros praktikos, kuri yra gana paplitusi šioje srityje. Ir tai yra susiję su dviguba, kain, dvigubos kainodaros, dvigubo apmokestinimo klausimais, e, nes kai kuriuose šalyse kainos gali būti reguliuojamos ir tos nuostatos buvo pateiktos Juose rašoma apie eksporto ir priekybos monopolijų e, uždraudimą, taip pat teisę, kad trečioji šalis galėtų naudotis transporto infrastruktūra energetikos ir vežti energetikos, energetikos produktų transportavimoje, pavyzdžiui, prie dujotekių, taip pat dėl energetinių produktų tranzito, nes kai kuriuose šalyse tai irgi labai svarbu, ir taip pat du klausimai, kurie yra susiję su saug, su dujų ir naftos e, gavybos jūroje sauga. Taigi visi šie klausimai yra sprendžiami dėrybose. Na, o tas pasiūlymas, kaip jūs įsivaizduojate, e, padeda spręsti labai svarbų klausimą, tai Europos eksporto apribojimų e, šalinimą dėl žalėvinės naftos o tai irgi yra labai svarbus tikslas Europos Sąjungai. Be e, klausimų, kurie susijęs su iškastiniu kūru. Ką, ir aš minėjau, kad ES yra teisina šiuo klausimu. Pasiūlyme, į pasiūlymą įtraukti ir atsinaujinančios energijos aspektai, o šią sritį mes ketiname toliau plėtoti per kitus dėrybinius raundus. E, JAV pusė dar neprieimė politinio sprendimo dėl energetikos ir žaliavų skyriaus įtraukimo į susitarimą ir dėl eksporto pribojimų, e, pavyzdžiui, į ES panaikinimo ir dar neatsakė į ES pateiktą pasiūlymą. Dėl suskystintų dujų eksporto JAV pozicija yra tokia. Šis klausimas gali būti išspręstas tada, kai TTIP bus pasirašyta su e, suteikus laisvosios, sudars laisvosios priekybos susitarimą pagal e, JAV teisės aktus ir tuomet mums automatiškai būtų suteiktos licenzijos. Ir tai būtų tai JAV vienašališkas sprendimas, e, susitarime nėra, nurodyta jokių įsipareigojimų, labai svarbu tai paminėti. Ir kalbant apie žalivinės naftos eksportą, tai tokių licenzijų nėra. E, iš ES pusės e, e, buvo pabrėžiama geostrateginis matmuo, energijos apsaugų, energetinis saugumas, konkurencingumas. Visą tai buvo paaiškinta politiniu lygmeniu, būtent tuo met, kai buvęs komisijos narys Degiucht vyko į JAV rugsėjo mėnesį. Artėjant e, JAV, laikui, kada JAV turi atsakyti mūsų dokumentą, tai vis, e, vis tiek vis dar vyksta darbas Ir per, se, per septintąjį dėrybų raundą mes konkrečiai susitelksime dėl galimybės trečiai šaliai naudotis transporto infrastruktūra, pervežant energetinius produktus ir aptarsime e, eksporto licenzijų suteikimo tvarką JAV. Mūsų tikslas yra nustatyti tas galimas sritis, kurios yra bendros. Lyginant du atitinkamus režimus, pastebėjome, kad E, techninių lygmenių e, reguliavimo institucijos puikiai e, bendradarbiauja. Mes pradėjom tarp agentūrinį procesą JAV pusėje, bet laukiame politinių atsakymų į mūsų pateiktus klausimus. Per kitą dėrybų raundą mes numatome vėlgi laukiant JAV atsakymo Taigi planuojame aptarti atsinaujinančios energijos klausimus, energijos naudojimo efektyvumo klausimus ir dar kai kuriuos kitus dalykus, dėl kurių neturėjome laiko padiskutuoti su JAV. Taigi tokia dabar, dabartinė situacija šioje srityje kol kas. Na ir suprantama, tikėmės kuo greičiau gauti JAV atsakymą į mūsų dokumentą ir po to juo remdamiesi galėsime aptarti tuos klausimus ir jau pereiti iš techninio lygmens į labiau dėrybinę plotmę. Labai ačiū Europos komisijos atstovams. Dabar kreipiuosi į frakcijas. Kolegos, prašyčiau neviršti dviejų minučių limito, panas Messerschmidt. Thank you, Chair. Um... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už tą briefingą. Kelios pastabos e, klausimai dėl viešųjų pirkimų. E, rugsėjį e, ši Atlanto pusė nusprendė mm, Montenegro į Jotkalnyje įtraukti į mm, viešųjų pirkimų dalį, kaip JAV žiūri tai, kur laisvos priekybos susitarimas būtų sudarytas su JAV kaip tos um, trečios šalis, tos trečiosios valstybės, um, kokia jų būtų pozi po pozicija um, dėl um, viešojo pirkimų. Dabar dėl MVI. Matau, iš septinto susitikimo ataskaitų yra pasakyta, kad JAF pusė išsakė vairių klausimų dėl skaidrumo, federalinių taisyklių formavę, MVI dalyvavimo, mm, e, taisyklių kūrimi, vertinimi ir taip toliau koks yra atsakas e, į šios lausimus ir kokia buvo motivacija, kai buvo šelti tie klausimai. Kritika ar turinys. Iš tų susitikimų paprastai mes gauname, kaip galima labiau, ne, ne, neutralią informaciją ir labai sunku sudaryti vaizdą. Ar tai kritika buvo išsakyta, ar tai buvo kokios tai vaisingos diskusijos ir taip toliau. Trečias dalykas. Subsidijos, žemės ūkis, medvilnė. tie dokumentai, kuriuos mes gauname, tiesiog yra chirurginio švarumo, tai labai sunku yra kažką suprasti. Ir galiausiai dėl to, ką mm, kalbėjo pirmas kalbėtojas, gali būti tai pirmas tokio tipo susitarimas, tarsi visų kitų susitarimų motina, taigi mums reikia labai tvirtos tos motinos. Tai klausimas būtų, ar yra kokių pastabų iš kitų trečių šalių pasaulyje, ar yra kokios tai reakcijos, ar jau tokių užsiminimų apie tai, kai bus, ar, ar bus kažkokios tai įtakos iš šio susitarimo kitiem laisvos priekybos susitarimams. Ačiū, Brandina. My turn. I'm terribly sorry, Chair. Mano eilė, atsiprašau, pirmininkė, neišgirdau, ačiū. Atsiprašau, kad pavėlavau sureaguoti. Turiu dvi konkrečias pastabas. Visų pirma, esu iš Austrijos kuri, tai yra šalis, kuri labai skeptiškai vertina uh, TTIP susitarimą, kaip daugelis salėje tikriausiai žinote. Uh, Aš pasisakau šį susitarimą, nes esu tikra, kad priekyba bendrai ir ypač laisva priekyba yra visos gerovės pagrindas. Tai mano klausimas jums čia būtų dėl dviejų dalykų. Su pirma, mes esame dabar tame etape, kai artėjame prie uh, sitą patvirtinimo. Tai kaip jūsų manimų sitą uh, dėrės su TTIP? E, yra toks įspūdis, kad jeigu sitą galbūt bus patvirtinta, galbūt bus geresni šansai, geresnė startinė pozicija TTIP. Ir antras klausimas yra dėl E, nacionalinių parlamentų, tas lausmas, kad jie irgi ratifikuotų TTIP. Kokia yra komisijos pozicija šio klausimu? Ačiū. Ačiū. Asešenik. Thank you very much. Um... Labai ačiū pirmininkė, kolegos pastarosiomis dienomis skaičiau daug studijų, kaip kad, pavyzdžiui, Taft universiteto mm, studija, kurią dabar turiu prieš akis. Daugelį sutariama, kad mm, tyti poveikis ES pusėje būtų labai aštrus užimtumo prasme, galvojant apie pajamų procentą, kiek gauta būtų iš darbo, palyginti iš to, kiek būtų pajamų gauta iš kapitalo, taip pat ekologinis poveikis būtų aštrus ir daug kas sutinka, kad MVI nedaug gaus naudos iš TTIP pasirašymo, gal labiau netgi priešingai. Ir netgi yra sakoma, kad galvojant apie PVP irgi perspektyvos nelabai gražios. Mes žinome, kad mm, greičiausiai didžiosios tarptautinės kompanijos gaus naudos iš, ir, ir, ir vis tik TTIP pagrindinė misija yra pasitarnauti Europos piliečiams ir MVI Europoje. Tai mano klausimas būtų, ar jie gaus ką nors Europoje? Mm, Mr. Borelli. Ačiū, panas Borelį. O iš žaliųjų nieko nėra? Panas Borelį. Paskutinėse e, dėrybose e, buvo sakyta, kad reikia daugiau įtraukti mažas ir vidinės įmonės į konsultacijas, kad būtų galima geriau suprasti, kokie yra realūs jų poreikiai. Vis daugiau yra atliekama e, studijų, kurios parodo, kad TTP TTIP e, susitik, e, susitarimas reikš, kad e, sumažės prekybos rautai pačioje Europos Sąjungoje. Ir taip bus padaryta didelė žala mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios negali dirbti, sakykime, global, globalioje rinkoje. Taigi norėčiau sužinoti, kokios e, realios bus e, pasakmes, e, kurias sukels tai tipą sutartis mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taip pat norėčiau žinoti, kaip tos mažos ir vidutinės įmonės yra įtrauktos į tas dėrybas, nes nors komisija organizuoja viešasias konsultacijas, jos e, tikrai e, nėra geros, todėl kad neįtrauktos į konsultaciją tos pusės, kurios, kurias tiesiogiai palies TTIP e, sutartis. Pavyzdžiui, galiu pateikti konsultacijas, kurios vyko Italijoje. Ir apie tas konsultacijas, pavyzdžiui, atitinkamos įmonės buvo visiškai nesupažindintos ir visiškai apie jas nežinojo. Taip pat norėčiau sužinoti, kaip būtų galima uh, E, padaryti, kad tos dėrybos dėl TTIP sutarties būtų dar skaidresnės. Ačiū. Gal dabar jūs norėtumėt sureaguoti į pirmą klausimų raundą. So, uh, Ponas Messerschmidt teiravosi dėl viešųjų pirkimų. Laisvos priekybos sutarime jo tikslas yra mm, suteikti naudos abiem pusėm. Ir pagrindinis principas yra toks. Uh, kad nauda yra abiem pusėm ir nauda nėra suteikiama tiems, kas nėra prie, prisijungę prie sutarimo. Tai yra įprastiniai tai principai, kurie kalioja PPO, kur visiems turi būti nauda, tai čia yra kitas dalykas. Mm, taigi, tai, ką mes duodame amerikiečiams e, per TTIP, tai ir amerikiečiai duoda mums, tai yra ta nauda, kuri yra tarp dviejų sutarties pusių pasidalyjama. Tai čia ir viešųjų pirkimų susiję. Dabar dėl MVI buvo parlamentarų, kurie teiravosi dėl MVI. Mm, sakė, kad yra tarsi susidaro toks vaizdas, kad bus susitarimas naudingas stambiosioms įmonėms, kurios ir taip rado kelią per Atlantą, o mažiau naudos mažoms įmonėms. Man atrodo, JAV pusėje uh, E, irgi pritarėme tą analizę, kurią mes padarėme, kad e, nors didžiąją dalį priekybos vykdo MVI, jeigu pažiūrėtumėm makroekonominį vaizdą, tai labai mažas skaičius MVI realiai faktiškai importuoja ir eksportuoja. Taigi čia yra milžiniškas augimo potencialas MVI sektoriui, jeigu tarptautinė priekyba būtų paprastesnė ir tie reikalavimai, kuriuos reikia įvykdyti būtų netokie brangus, netokie sunkus. Taigi mūsų priekybų tikslas yra, sur, mūsų dėrybų tikslas yra surasti tokius mechanizmus, kurie sumažintų naštą mažoms įmonėms ir tuo pat metu užtikrintų, kad būtų išsaugotas tas pat apsaugos lygis, kokį mes turime mūsų visuomenėse ir mūsų rinkose. Kai kuriais atvejais tas apsaugos lygis yra skirtingas. Taigi šitas dėrybų menas yra būtent išsaugoti tuos skirtumus išskyrus tais atvejais, kai jie egzistuoja tik tai dėl techninių priežasčių ir neturi logikos, kaip manas Langent, pavyzdžiui, teiravosi. Targi saugos diržo reikalavimas transporto priemonėms. Uh, per pastarosius 40 metų nebuvo nelaimingų atsitikimų dėl tų skirtumų, bet automobilių gamintojai vis dar privalo laikytis tų skirtumų, kurios nustato skirtingų pusių taisyklės ir iš tikrųjų dėl to tik tai pabranksta gamyba, o prasmės nėra to, kad būtų tos taisyklės skirtingos. Taigi, va, tokiais atvejais mes stengiame sumažinti tos skirtumus, kad abi pusės būtų lygios ir iš tikrųjų naudos visų pirma turės mažosios įmonės, nes didžiosios įmonės ir taip jau yra suradusios būdų, kaip apeiti esamus tos skirtumus, esamus pribojimų skirtumus. Tai Iš tikrųjų, Siemens ir taip randa būdų, kaip dirbti JAV ir General Electric taip pat puikiai žino, kaip reikia dirbti Europos rinkoje. O būtent mūsų dėrybų tikslas, kaip yra pasiekti, kad tarptautiniai sąveika ta būtų paprastesnė, tarptautinė priekyba būtų paprastesnė, naudingesnė mūsų ekonomikai. Dabar dėl žemės ūkio, ponas Messerschmidt, kad teiravosi, um, subs, dėl subsidijų nėra deramasi šiame susitarime. Uh, Mm, dėl subsidijų yra deramas visame pasaulyje vienu metu, nes mes tikrai nekeisime bendro žemės ūkio politikos vien dėl vieno partnerio, lygiai taip pat kaip amerikiečiai nekeis savo žemės ūkio įstatymo, pagrindinio įstatymo, vien dėl to, kad derasi su mumis. Taigi, o subsidijos čia visi partneriai turi susėsti kartu, nes visas tas apsaugos lygis ar subsidijų lygis turi būti mažinamas visose rinkose koordinuotai, palaipsniui ir taip toliau. Taigi, subsidijos ne, bet prieiga prie rinkų jeigu taip. Ir tai tas pats pasakytina su pirkimais. Čia bus suteikta nauja prieiga JAV prie mūsų žemės ūkio rinkų. Ir lygiai taip pat mes, aišku, tikimės ir mm, vilėmės gauti prieigą prie JAV žemės ūkio rinkos. Ir mūsų mm, žemės ūkio produkcijos eksportuotojai į Ameriką, žinome, kas yra tie pasvyrus, kiek į kurią pusę vyksta e, prekybos. Tai mes eksportuojame daugiau negu importuojame. Ir būtent tai yra kokybiškiausia produkcija. Tai štai, kur galima sukurti darbo vietas. Tai yra būtent aukštos kokybės gatavo produkcija čia mes tikrai turime galimybę gauti daug naudos, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie geografinių nuorodų didesnį gerbimą um, JAV. Tai būtų ir vinai, ir sūriai, um, ir taip toliau, kurių geografinės nuorodos būtų labiau gerbiamos Junktinės Amerikos valstijose. Tai iš tikrųjų būtent vėl mažesniems, o nestambiosiams įmonėms daugiau naudos. Dabar dėl TTIP ir trečių šalių visos Studijos rodo, kad visos šalis būtų naudos gavėjai, gautų daugiau naudos pasvėrus viską, net jeigu turint omenyje tai, kad e, apsaugos lygiai derinami tarp dviejų šalių. Trečios šalis irgi gaus naudos, lygiai taip pat kaip trečios šalis gavo naudos iš bendros rinkos, kuomet 90-metį buvo sukurta. Mes tie, kas vyresni prisimenate, apie ką buvo kalbama, kad tai bus Europa bus tvirtovė, tačiau taip netapo etapo, iš tikrųjų, nes dabar gali eksportuoti visą Europą laikydamasis vieno bendro standarto. Tada, aišku, kai reikia laikyti tik tai to standarto, sumažėja gaimybės kainas. Tai ir tas pas čia, kai e, JAF ir Europa kartu tarsis, kur mes, aišku, tos atsitiktys, kur mes susitarėme, bus su tokius ryšių, kur mes nesutarsime, bet aišku, mes susitarsime dėl bendrų standartų, tai duos naudos mums, bet lygiai taip pat duos naudos ir trečioms šalims. Pane Blinar, e, taip, Austrijoje yra iššūkis ir labai skatinčiau jūs mums padėti įveikti tą iššūkį, kaip ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse susidurime su, to, tokiu, su tokia pozicija kaip aš tik prekybos ekspertas, o jūs mums turėtumėm padėti mums paaiškinti, uh, kaip pasiekti jūsų rinkėjus, įtikinti jūsų rinkėjas. Ir aš tikiuosi, kad jūs būsite motivuoti, padėsite mums, tie, kas tikite, kas ne. Na, tikiuosi, kad pavyks ir jūs įtikinti, tai, tai labai svarbus klausimas visuomeniai. Toliau sita, tai bus modelis įti, bet ne visiškai. Jeigu jūs, amerikiečiai, galite pasakyti taip, kad dėrėtės dėl to su kanadiečiais, bet na, mes galbūt ne visiškai taip pat žiūrime į tai, gal mes mes didesni ir taip toliau bus. Mm, aišku, rasta įvairių priežasčių, bet jeigu sita yra pats moderniausias priekybinis susitarimas, mm, nes buvo sudarytas vos prieš du mėnesius, mm, vis tik tai reikia pripažinti, kad tai ten yra ir sudėta tai, kas yra geriausia, ko galima pasiekti priekybos politikos sudėje. Tai yra būtent taisyklės šiame globalizuotame pasaulyje dėl tarpusavio sąveikos. Taigi, ta, e, TTIP, kas yra svarbu, kad mūsų globalizacija ne, ne tik išgelbė, bet tam tikrų kuklių būdų mes bandome prisidėti prie tam tikrų taisyklių kūrimo ir Petras būtent apie tai kalbėjo energetikos rytėje, nes jeigu pažiūrėsime energetiką, tai ir pastarosius 60-90 metų tikrai tai nebuvo uh, atviros rinkos konkurencingos sistemos tiekimo klausos um, modelis. Dabar mm, mm, mm, mes įveiksime tą dėrybų, tą dėrybų aišku, etapą, kurį pamatysime, kiek, kiek yra bendras derinys kuriamas. Mes matysime, kaip bus pagrind, jau paskui sutarties e, projektas, matysime, kokie yra, e, kokios yra rekomendacijos, bet aš manau, kad e, visi sutiks, kad tokio dydžio, tokios svarbos susitarimas, aišku, komisaras labai aiškiai pasakė, ankstesnis komisaras aiškiai pasakė, kad jis tikėtųsi, kad nacionaliniai parlamentai ratifikuotų tą sutarimą, bet Europos parlamentas turi apie tai galvoti, apie jūsų vaidmenį. Mm, jūs, kai, jeigu jūs pasakysite, kad mes eisime visi į nacionalinius parlamentus, ką tai irgi reiškia prekybos politikos plėtrai bendrai Mm, kaip ir uh, sutartėjus turite nuostatas dėl kitų sutarčių pakeitimo, jūs turite vaidmenį, aišku, mąstyti apie tokius dalykus. Aš sakyčiau, kad kai aš anksčiau dirbau, kai, kai pareigūnas anksčiau buvo, mūsų autorizavimo aplinka buvo taryba. Dabar tai autorizavimas vyksta taryba ir parlamente. Aš manau, kad toliau jau jūs turite galvoti, koks turėtų būti nacionalinių parlamentų vaidmonės. Aišku, kuo daugiau lygmenų įtrauki, tuo mažiau yra galimybės veikti. Manęs nestebintų, jeigu mes mm, sakytumėm, kad reikia pilnai į tą dernį įtraukti visus parlamentus, tai amerikiečiai tikriausiai sakys, tai tada jūs lako 28 valstybių ir mes galim tą patį daryti, tai neaišku Dėl MVI aš jau lyg ir atsakiau, dabar dėl piliečių mes irgi kalbame apie kitus susitarimo aspektus, kurie gali būti tiesiog įdomus e, mūsų piliečiams visose amžiaus kategorijose, pavyzdžiui, dėl judumo. Uh, Um, kaip paskatinti mm, darbuotojo galimybės vykti vienas į kito rinkas, kaip paspartinti tos procesus ir taip toliau. Aš manau, kad bus daug tokių aspektų, kurie bus patrauklus, pavyzdžiui, jaunesnio amžiaus darbuotojams, jaunesnio amžiaus žmonėms. Dėl skaidrumo, aš vėlgi tai sakiau savo įžanginėme žodėjimą mūsų komisarė tuoj pateiks iniciatyvų ir gavo įvairių alternatyvų, kurias analizuoja ir su ponu Langin mes tikrai palaikysime glaudų ryšį. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Ernst. Ačiū pirmininkė. Esu kilusi iš rytų Vokietijos ir e, ten dauguma įmonių yra mažos ir vidutinės, kuriuose dirba 10-15 darbuotojų, kai kuriais atvejais galime jas pavadinti ir mikro įmonėmis. Vis dėlto Europos įmonių, mažų ir vidutinių įmonių asociacija kelia abejonių dėl TTIP. E, kyla klausimų dėl to, kokios e, pasakmės bus to susitarimo mažoms ir vidutinėms įmonėms. Jūsų pateiktas atsakymas manęs netenkina, nes mažos ir vidutinės įmonės tikrai niekada neturės galimybių pažiūrėjau, pasielgti e, taip, kaip e, yra elgiamasi automobilių pramonėje, nes ji buvo taip ir sukurta visiškai kitokių pagrindų. Taigi aš norėčiau daugiau sužinoti apie mažas ir vidutinės įmonės, kurių yra ne tik tai rytų Vokietijoje, bet ir kitur. Toliau, duomenų apsauga. Tai yra vienas esminių dalykų mums. E, duomenų apsauga turi būti įtraukta į TTIP. E, Dar norėčiau paminėti Jums vieną e, dokumentą, kuriame aiškiai įvardinti to tip trūkumai, ypač darbuotojams. Taigi norėčiau, kad Jūs netaip jau apiben, e, aptakiai kalbėtumėt, bet pateiktumėt konkrečius atsakymus į klausimus. Ponas Karinč. Ačiū. Žodis skaidrumas sukasi ant liežuvio. Mm, mes esame atsidūrę tokioje keistoje situacijoje, nes e, visi remia TTIP susitarimą. O dabar vyksta diskusijos dėl pačių procesų, bet realiai mes apie tuos procesus niekur nežinome. Tai kelia mums didelę problemą. Na, kaip suprantu, dėrybos vyksta, vis dėlto būtų malonu e, Dėl energetikos ir pirminės žaliavos e, šių dalykų. Na, kol kas ta vidaus energetikos rinka ES neegzistuoja. Ir ar dėrybose e, į tai atsižvelgiama? Kitaip tariant, e, kok kokiais dalykais JAV yra nepatenkinta ir kokiais dalykais yra nepatenkinta ES, kokie dalykai yra problematiški būtent šiuose srityse. Na, ir ar vaidina kažkokį vaidmenį pats faktas, kad dar nėra tos vidaus energetikos rinkos. Na, e, Europos parlamentas apskritai kelia klausimą, apie ką mes kalbame. Aš galiu savo rinkėjams kalbėti apie idėjas, bet e, juk svarbiausia yra tų idėjų gyvendinimas. Taigi tiesiog norėčiau sužinoti, apie ką apskritai eina kalba. Konkrečiai, energetikos ir pirminės tos žaliavos atveju. Ir kaip, sakykime, dėrybas dėl to lemia tai, kad nėra vis dar vidaus energetikos rinkos. Pane Lopes Bernėjo. Ačiū. Užsiteiktą žodį. Mes nepritarame e, nei šio pasiūlymo formai, nei jo turiniui. Aš laikausi nuomonės, kad e, šis susitarimas e, ženkliai takotas lobistų. Ir jeigu ne, tada manau, kad reikėtų paviešinti visus dokumentus, taip pat užtikrinti ir patį dėrybų e, skaidrumą. E, žinia, kad valstybės narės skiriasi, skiriasi jų e, skirtingi ekonominiai sektoriai Ir e, tikrai šis pasiūlymas, šis susitarimas neužtikrins e, darbo vietų kūrimo balan, subalansuotai Europos Sąjungoje. E, mes matėme, kas buvo, pažiūrėjus, tokiais susitarimais kaip nafta, jau pirmaisiais to sustarimo gyvenimo metais buvo prarasti milijardai, buvo grįžta prie 97 metų lygio, nepaisant to, kad produkti, produkcijos apimtis padidėjo. Taigi mes norėtume daugiau Europos, tačiau šis susitarimas prie to neprisideda. Panas Telička. Ačiū pirmininkė. Jūs e, teisingai pasakėte, kad Europos parlamentas turi būti trauktas į procesus. Šiuo metu galima sakyti, kad e, Europos parlamentas yra susiskaldęs. E, yra kalbama apie skaidrumą, taip pat ir apie konkrečius dalykus. Aš asmeniškai remiu TTIP sutartį. Ir e, skirtingai nei kolegė, manau, kad Čekijos Respublikoje mažiau yra problemų, tačiau yra tam tikros e, politinės e, jėgos, kurios kelia tokias dirbtinės peripetijas. Ir mes pritarėme tam, kad dialogas būtų skaidrus, tačiau kuo įmanoma konkretesnis. Aš pritariu tam, kad yra paviešinti dėrybiniai įgaliojimai ir e, džiugu taip pat pirmininkė, kad e, mes šiandien organizuojame diskusijas e, dėl konkrečių dalykų. Ir džiugu, kad tos, tas apsikeitimas nuomonėmis yra labai atviras. Esu užsirašęs ne vieną klausimą. Yra sakoma, kad tai taip dėrybos teikia naudą, tačiau didžiausia problema yra, na, teisės aktai. Ir jūs pateikėte, mm, pasakėte, kad na, pakalbėjote apie pir, viešuosius pirkimus energetikos e, sektorija, kur kyla problemų. Kitas dalykas yra e, brandolinis saugumas. Tai yra e, klausimas, dėl ko e, mūsų nuomonės e, įsiskyrę su kolegomis, atrodo, kad JAF ir Rusai laikosi vienos nuomonės, ES kitokios. O kitas klausimas tai yra automobilių pramonė. Automobilių pramonė iš tiesų yra labai aktuali. Čia kalba jau eina daugiau ne apie tarifus, tačiau apie standartų nustatymus e, ir taip toliau Taigi aš manau, kad e, šiuo atveju reikėtų daug problemų spręsti ir norėčiau sužinoti, ką Jūs apie tai manote. Panas Ičryčt. Efridge. Aš pritariu laisvai priekybai, tačiau kai kalbame apie tai tip, Aš norėčiau e, remti tą sutartį, vis dėlto prieš tai reikėtų išsiaiškinti dėl tam tikrų dalykų. Jūs kalbate apie reindustrializaciją, man ta idėja yra primtina ir mm, galiu pasakyti, kad mano rinkėjams kelia daug klausimų e, šis susitarimas. Jungtinėje karalystėje yra nacionalinė sveikatos apsauga. Už tai atsakinga valstybė, tačiau e, vis daugiau matome šiame sektorėje privataus kapitalo. E, taigi vis daugiau matome privataus e, sektoriaus šioje srityje. Tačiau žmonės mano, kad JAV E, galėtų pasinaudoti alternatyvių e, ginčių sprendimų mechanizmu, e, būtent ir apkaltinti Jungtinę karalystę dėl to, kad, sakysime, į privatų sektorių yra įtraukiama vis daugiau privatos kapitalo. Taigi būtent tokie klausimai kyla mūsų rinkėjams ir ar tikrai mūsų nacionalinė sveikatos apsauga e, liks nepažeista. Pone Nibler. Aš norėčiau pakalbėti apie du e, principinius dalykus. E, skaidrumas. E, apie tai kalba jau ne vienas kolega ir aš norėčiau prie jo sugrįžti. Jūs sakėte, kad ateityje bus daugiau skaidrumo, E, ir komisaras per klausimus e, apie tai kalbėjo. E, buvo sakyta, kad, na, įkvėpsime naujos gyvybės į tas dėrybas. Tačiau aš norėčiau sužinoti, kaip jūs ketinate užtikrinti tą didesnį skaidrumą. Nes kokias strategijas jūs numatote šio klausimo? Nes kolega Karinš E, sakė, kad mes tikrai norėtumėm paremti TTIP e, susitarimą, nes e, jis, šis susitarimas turi suteikti galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau patys žmonės bijo, bijo, nenori tos TTIP. TTIP sutarties, netgi internete mačiau, kad organizuojama kampanija ir iš, e, buvau sustikusi su savo rinkėjais ir iš šimto beveik 99 pasakė, kad prieštarauja TTIP sutarčiai. Atmosfera tikrai buvo įtempta, taigi norėčiau paprašyti jūs, kodėl jūs neapsilankote, pavyzdžiui, mano e, rinkiminėje apygardoje ir nepristatote to TTIP susitarimo. Aš turiu pritarti įvairiems kolegoms, kad e, mes uh, E, na, galime palikti viską savieigai, bet nenustepkite, kad e, prieš kitus rinkimus į Europos parlamentą šis Europos parlamentas e, nepritars tai TTIP sutarčiai, todėl kad na, žmonės bus neįtikinti jos nauda, nes jau dabar kyla labai daug abejonių, žmonės tikrai yra sunerime ir mes turime užtikrinti, kad tuo žmonės pasiektų tą tikrą žinę, nes jau matome, kad žmonės kyla ir Paryžiai, ir mano apyga, rinkiminė apygardai prieš patį tip. Ir tikrai man labai sunku jiems parenk, pateikti tokius argumentus, kuriuos, kurie juos įtikintų ir sklaidyti jų abejonės. Europos parlamentas visada sakė, kad na, remia tą tip sutartį. E, Jūs sakėte, kad subsidijų klausimas nebus liečiamas darybose, tačiau dar kartą norėčiau pakartoti, kad daug žmonių tikrai dar mm, turi daug abejonių dėl tos sutarties. Dėl skalūninių dujų išgavimo. E, tai taip pat kelia abejonių žmonių, žmonėms, kad tai taip tiesiog leis pro e, užpakalinės duris e, išgauti tas skalūninės dujas. Ačiū. Norėčiau padėkoti pramonės reikalų komitetui už tai, kad irgi diskutuojame diskutavo šio klausimo, nes jie irgi suinteresuoti investicijomis, tiesioginėmis užsienio investicijomis, nes e, mūsų įmonės dirba JAV ir investuoja ten. Ir Ir suprantama, teisų apsauga turi būti vienas iš svarbiausių klausimų. Pavyzdžiui, ir Envi komitetas yra išsakęs abejonių. Bet Problemų yra, problemas atsirado prieš TTIP e, dėl to, kad skiriasi teisės aktai, teisėkūros projektas, kita vertus, mūsų žemės ūkio bendrovės, kurios e, dirbo Vengrijos, Vengrijoje ir tos sutartys pasirodė neteisėtos, jų, jų nuosavybė buvo perimta ir e, kreiptasi į teismus ir kaip iš tikrųjų reikėtų spręsti ginčius atsiradusius į JAV ir Europos Sąjungoje. Nes akivaizdu, jeigu abi valstybės turėtų ginčių, tuomet e, mes nepradėtume priekybinio karo, bet turi būti kažkokia subalansuota procedūra, kad visiems būtų aišku, kas yra už ką atsakingas ir kad būtų galimybė kreiptis e, į teismus visiems. Toks susitarimas būtų labai svarbus MVI, nes 30 e, procentų MVI eksportuoja už ES ribų ir turime sustiprinti ES ir JAV, jų perkamąją galę, kad būtų sukurtos kuo geresnės sąlygos mūsų piliečiams. Ir akivaizdu, kad dėl šio proceso e, žmonės jaučiasi, jaučiasi prarandantys E, kai kurios dalykus, todėl kreipiasi į mus, nes teisės aktos yra spragų ir todėl komisija turėtų aktyviau dirbti. Taigi ačiū Jums už galimybę šiandien dalyvauti posėdėje ir už galimybę pasisakyti. Ačiū pirmininkė. TTIP mums Europoje yra labai svarbu tačiau norėčiau paminėti vieną labai svarbią probleminę sritį, tai yra duomenų apsauga ir sąlygas, duomenų apsaugos sąlygas ekonomikoje, kad ekonomika yra plėtojama per didelių duomenų e, klausimą. Taigi Parlamentas laukia, kada taryba pradės trišalės dėrybas dėl duomenų apsaugos paketo. Ir kaip prisimenu, visų pirma, ES turi baigti dirbti su duomenų apsaugos reglamentu ar dėrėtis kartu dėl to TTIP pakete. Iš tikrųjų, manome, kad šie du klausimai turi būti atskiri, tačiau turi vykti paraleliai. Ir kaip komisija dirba, kad būtų užtikrintas nuoseklumas ir kad, kas daroma, kad tie procesai būtų atskirti, kokiu veiksmu imasi komisija, siekdami užtikrinti, kad mūsų piliečiams būtų garantuota teisė į duomenų apsaugą dėl visapriepiančio susitarimo. Labai svarbu patikslinti visus duomenų apsaugos aspektus. Ačiū Jums, ačiū, kad laikėties nusatyto laiko limito, toliau ponas Marijas. Aš norėčiau padėkoti komisijai už pateiktą informaciją. Taip pat turiu pasakyti, kad nacionaliniai parlamentai taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį. E, yra tam tikrų kompetencijų, kurios tenka ES pavyzdžiui, dėl duomenų apsaugos, tačiau tam tikri įgaliojimai e, tenka ir nacionaliniams parlamentams. Tai yra mišri sutartis, e, už kurią atsakinga komisija, taryba, Tačiau taip pat už tam tikrus aspektus yra atsakingi ir nacionaliniai parlamentai, todėl reikia užtikrinti aiškę procedūrą. Jeigu, pavyzdžiui, kyla klausimas dėl kompetencijų, tai kils daug problemų. Jeigu mes kalbame apie sustarimą dėl privačių duomenų apsaugos, e, yra ir valstybių narių kompetencijos elementas. Dabar kas atsitiks su šiuo e, susitarimu? Aš e, tą sutartį pavadinčiau ekonominę NATO organizaciją. E, šis sustarimas e, paskatins investicijas, tačiau konkurencingumas nepriklauso e, tik tai nuo to, kiek sumažės darbo jėgos apmokestinimas. Daug kas priklauso taip pat ir nuo energijos kainos. Pavyzdžiui, dauguma valstybių pageidauja e, pritraukti investicijas iš JAV. E, pavyzdžiui, gyvenant skalūnų e, dujų projektus. Kitaip tariant, e, valstybė, valstybės narės ir ES institucijos taip pat yra suinteresuotos įgyvendinti, tarkim, skalūnų dujų e, didelius projektus Junktinėse Amerikos valstijose. Taigi aš norėčiau, kad jūs pasakytumėt porą žodžių apie šią sritį. Uh, E, mažos ir vidutinės įmonės. Jos tikrai neturi e, galimybių ir neturi patirties dirbant e, globaliuose rinkose. Tuo tarpu Jungtinės Amerikos valstijos ir ten esančios mažos vidutin, ir vidinės įmonės turi tokią patirtį. Mūsų svečiai norėtų dabar atsakyti į klausimus, o po to dar šeši kolegos galės užduoti klausimus ir aš jau siūlyčiau pasisakančių kolegų sąrašą baigti, nes turėjome posėdį laiku baigti. Na, gerai, septyni kolegos galės užduoti klausimus, dar bus po to septyni klausimai. Dabar prašau atsakyti. Dėkoju. E, kaip įžanga norėčiau pasakyti štai ką, kad mes esame e, valstybės tarnautojai, mes esame jūsų rankose ir jeigu norėsite, kad patikslintume kai ką, tai dirbsime su pono Langen vadovaujamu INTA komitetu, dirbame ir jums, ir su jumis, ir puikiai suprantame, kad yra didelis susidomėjimas šią sutartimį ir kad norima daugiau informacijos. Taigi mes tikrai esame pasirengę e, jums e, pasidalinti savo patirtimi tiek, kiek jums to reikės. Kalbant su rinkėjais, tikrai su visa pagarba noriu pasakyti, kad tai jūsų darbas, jūs tikrai nenorėtumėte dirbti mano darbo, aš dirbu biure, nuo kiekvieną rytą pradedu nuo devinių ir tas darbas, kaip įtraukti piliečius, kaip dirbti su jais. Ir paaiškinti jiems visą naudą, kad visa nauda iš tikrųjų viršyje JAV gamintojų e, konkurencijos pavojų, na, tai mes jums patikime šį darbą arba mūsų komisijos nariui patikime. Gaila, kad jis tik vienas yra 28 valstybės narys, bet mano komandoje dėl TTIP dirba 8 žmonės mes atliekame ir mes ir derėmės, suprantama, dirba įvairiausi ekspertai, įvairius ryčių ekspertai, bet noriu pasakyti, kad mūsų galimybės yra ribotos. Bet tai, ką galime pasiūlyti vieni kitiems, e, JAV ES ir ES JAV. Tai yra iš tikrųjų daug. Kai pažvelgsime į JAV ir ES BVP, tai matome, kad kiekvienais metais jis sumažėja 1 procentu. Tai dabar atrodo 45, anksčiau yra buvo, buvę 50 ir 60, taigi kiekvienais metais metais mes vis tampame e, mažumos, mažiausiai akcijų turintys akcininkai pasaulio ekonomikoje. Ir mes turėsime vis mažiau galimybių patys lyderiauti, nustatant taisyklės. Taigi todėl priekyba ir susitarimas yra toks svarbus. Manau, kad dabar e, tikrai visą tai turėsite pati, e, patvirtinti jūs. Dėl ponios Ernst pat pastabos dėl MVI. Norėčiau pasakyti, kad tai yra ne tik mūsų, bet ir JAV prioritetas. Ir viena ir kita pusė šioje sutartyje nori nurodyti tokias nuostatas, kurios būtų nudingos MVI. Taigi visa, visos pastabos jūsų svarbios, visi pasiūlymai, prašome juos pateikti mums, nes mes tikrai stengsimės visą tai integruoti, įtraukti į susitarimą. Dar kartą dėl duomenų apsaugos mes tikrai atsižvelgime jūsų prašymą ir stengiamės atskirti tuos dalykus, nes jūs sakėte, kad duomenų privatumas yra pagrindinė europiečių teisė, tai yra įtvirtinta Lisabono sutartyje ir tai nėra įprasta ekonominė teisė, dėl kurios taip lengvai būtų galima dėrėtis prekybos, sudarant prekybos sustarimus. Taigi atsižvelgime jūsų prašymą ir šis klausimas yra atskirtas, bet kita vertus JAV prašo, kad duomenų srautai laisvai judėtų. Ir mes taip pat esame įsipareigoję būti atviri ir tai turėtų būti nurodyta TTIP. Bet atsižvelgiant į vienos ir kitos šalies jurisdikciją, taigi, kad ir kokį duomenų apsaugos lygį nustatysime, e, įmonės e, kurios išveš europiečių duomenys iš ES teritorijos e, bus atsakingi, atskaitingi. Na, gaila, kad gal ne, netiksliai kol kas dar tai apibriešta, bet tokia esmė. Dėl skaidrumo mes darome viską, ką galime. Tikrai pažadome jums, tai yra turbūt pačios skaidriausios dėrybos per visus 25 metus, kiek aš dirbu. Ir visi pozicijų dokumentai yra internete. Ir jeigu kas nors sako, kad kas nors yra slapta, tai tikrai ne. Viską galite rasti. Maždaug 70 procentų visos informacijos yra internete, o dokumentai, dėl kurių derimasi, tai ir intos komiteto nariai, ir valstybių narių atstovai gali juos rasti. Taigi jūs galite perskaityti kiekvieną laišką, kiekvieną dokumentą ir netgi tekstą, dėrybinį dokumentą. Mes dabar jau rengėme konsoliduotą tekstą su JAV ir dirbsime glaudžiai su pirmininku Langen ir sieksime užtikrinti, kad jūs ne tik inta komiteto nariai, bet ir kiti visi parlamento nariai E, turėtų galimybę susipažinti su tuo dokumentu. Bet tikrai e, neužmėgite <laughs> skaitydami, jis e, dokumentas yra labai sausas, bet darysiu viską, ką galiu, kad padėčiau jums. Mes tengiamės dirbti ir su pilietinė visuomenė. Petras irgi sakė, kad tai yra labai svarbu. Ir mes tikrai dedame visas pastangas, kad įtrauktume pilietinę visuomenę, nes išgirstame tokių pastabų, kurios yra labai svarbios ir tikrai mūsų komisijos narė yra labai šiuolaikiška atvira ir ji yra įsitikinusi dėl šių klausimų lygiai taip pat. Taigi tai labai svarbu. Dėl nu, automobilių dėl standartų automobiliams. Tai ir pasaulyje labiausiai reglamentuojamas produktas. Ir ar žinote, kiek teisės aktų reikia laikytis e, gaminant automobilį. Taigi reikia sukurti tokius mechanizmus, kad būtų e, pripažįstami vienos ir kitos šalies teisės aktai, kai jie yra lygiaverčiai, bet jie ne visada yra lygiaverčiai. Pavyzdžiui, dėl CO2 išlako automobiliuose jie, šie reikalavimai, pavyzdžiui, skiriasi ir mes tengiamės nustatyti tas rytis, kuriuose būtų galima naudotis abipusių pripažinimu, nes tuomet mūsų mūsų įmonės galėtų būti konkurencingos, nes jų išlaidos sumažėtų dėl e, nacionalinės veikatos sistemos ir e, ISDS. TTIP yra patikslinimas, kad valstybės narės lieka, išlieka laisvos ir pačios gali nutarti, ar tos viešos paslaugos bus viešos, jos gali būti padarytos viešos ir po privatizavimo. Taigi dabar jūs eksperimentu, eksperimentuojate su sveikatos apsaugos sistema ir jeigu norėsite ateityje grįžti prie ankstesnės sistemos, tai irgi manoma tai yra apsaugoma. Dėl ISDS, tai šį klausimą reikėtų aptarti per kitą posėdį, nes visų pirma tai labai politinis klausimas, bijau, kad mm, paslytęs nepasakyčiau, ko nors ne visai tiksliai, o kita vertus tai yra pono Langen e, specializacijos, komiteto specializacijos rytis. Bet norėčiau pasakyti, kad tai nėra nacionalinė kompetencija, tai yra europinė kompetencija, tai yra įtraukta Lisabono sutartį ir mūsų valstybių vadovai priėmė tokį sprendimą. Antra, prašau žinoti, kad ginčių sprendimas tarp valstybių tikrai yra veiksmingas, kad būtų apsaugoti investuotojai ir MVI. Ir ta sistema, kai sprendžiami ginčiai tarp valstybių, jinai yra veiksminga, ji veikia. Ir ten kalbama ir apie apsaugą, ir apie diskriminaciją, ir ji neveikia tuo met, jeigu yra, pavyzdžiui, pasisavinama maža įmonė arba jeigu yra diskriminavimo atvejais. Taigi mes tengiamės parengti tokią sistemą, kuri būtų pagrįsta demokratinėmis nuostatomis, teismų E, proceso nuostatomis, bet mes turime ir žinių ekonomiką ir mes tengiamės apsaugoti šią sistemą, taip pat bendravimas užsienio. Ačiū. Ačiū, aš turiu labai konkretų klausimą dėl energetikos ir norėčiau paklausti pono Keniš. pakomentuoti panakienį iš pastabą dėl to, kad nėra bendros energijos sąjungos. Kaip jūs žinote, vienas iš svarbiausių e, Junkerių vadovamos komisijos tikslų yra pereiti prie energetinės sąjungos. E, Ir visa tai yra apsvarstyta ir pirmininko pavaduotojas yra atsakingas už e, šį dokumentų rinkinį. Mes suprantame, kad pati ES dar turi daug ką padaryti, kad pasiektų sąjung, energetinę sąjungą. Suprantama, tai yra ne tik susijęs su TTIP, bet TTIP gali padėti pasiekti šiuos tikslus ir manau, kad tai gali padėti dviem požiūriais. Pirma, minėjau vieną svarbų poreikį, tai yra eksporto pribojimų panaikinimas dėl dujų ir žaliavinės naftos, kad tuos apribojimus panaikintų JAV, kad būtų galima lengviau e, e, sukurti tarptautinę energijos rinką, tai mums labai svarbu, kad rinkos dėl suskystintų dujų kad joms būtų taikomos šios nuostatos, kad jos galėtų e, būti pasaulinės rinkos dalimi, e, tai būtų geriau, tuomet būtų galima sumažinti kainas, sumažinti kainų skirtumą kuris taip pat buvo paminėtas kalbant apie situaciją JAV dėl mažesnių energijos kainų. Tai suprantama, e, tas e, diferencialo sumažinimas padėtų ir ES įmonėms. Kalbant apie didelį rytų kaimyną, kuris yra didžiausias energijos ir ypač dujų tiekėjas. Tai e, tokiu būdu mes galėtume labiau diversifikuoti tiekimą ir tai būtų labai naudinga. Tai yra vienas labai konkretus indėlis, o antrasis yra susijęs su šablono sukūrimu dėl taisyklių, kurių būtų galima ateityje laikytis, kurių ateityje galėtų laikytis trečiosios šalis kai jau sustarsime su JAV, tai tas pačias taisyklės dvišalės dėrybų metu galėsime siūlyti ir kitoms trečiosioms šalims ir palaipsniui parengti pasaulinės taisyklės, pasaulinės nuostatas ir tai būtų labai svarbu Europos Sąjungai, nes dabar mes turime pasikliauti trečiosiomis šalimis dėl to, kad jos mums tiektų energetinius produktus. Uh, Ir tai gali būti nelabai naudinga ilgalaikė prasme. Taigi tai yra labai svarbus indėlis. Dar buvo užduotas klausimas dėl viešųjų pirkimo energetikos rytyje. Manyčiau, kad šį klausimą reikėtų spręsti apskritai, kalbant apie dėrybas dėl viešųjų pirkimų. Kaip jūs supratote, tai yra tas rytis, e, kai ES turi interesų, dar pažangos didelės nepasiekta ir suprantama, tai aptarsime ateityje. Dar buvo klausimas dėl brandolinės saugos. Šis klausimas tiesiogiai per darybas nėra sprendžiamas, nes nėra konkretaus susitarimo tarp Euratomo ir JAV dėl brandolinės saugos klausimų. Ir paskutinis dalykas, ponė Nibler tai minėjo, kalbėjo apie skalūnų dujų užgavimą gavybą. Ir labai e, aiškiai norėčiau pasakyti, šiame susitarime niekas e, niekaip nepaveiks tos suverenios teisės dėl gamtinių išteklių gavybos. Ir ES tai reiškia, kad valstybės narės, o JAV tai bus valstijos ir kai skalūnų dujų gavybos, tai JAV kai kurios valstijos priima sprendimus eks, eksploatuoti, išgauti skalūninės dujas, kai kurios valstijos yra nutarę to nedaryti, neleisti to Lygiai tokia pati situacija ir ES, kai kurios valstybės narės pasisako už tai, kai kurios nenori įsitraukti į šią veiklą. Ir šiame susitarime niekas niekaip nepaveiks valstybių narių arba valstijų galimybės priimti sprendimus kartu. Ačiū. Septynie klausimai po minutę kiekvienam Staničev. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas vėlgi bus apie komunikavimą. Aš tikiu jūsų gerais keitinimais, kad dėrybos būtų skaidrios, bet vis tik tai yra labai įsišaknyjusi, plažiai paplitusi. Paplitęs toks yra įtarimas, kad DTIP gali pakeisti visą socialinį ekonominį Europos modelį, nes jis labai skirtingas nuo JAV. Ir aš manau, kad jūs turėtumėte žinoti apie tai. Ekonominiai argumentai gali būti kartais ir antroje vietoje, kai visuomenė yra tokia jautri. Uh, Taigi netaip, neką mažiau svarbu yra, kad komisija turėtų labai aktyvę komunikavimo strategiją, kai turinys yra geras, tai, tai irgi labai svarbu, bet ir turinys turi būti labai geras. Ir taip parlamentas turi jau neigiamos patirties su akta, pavyzdžiui, viskas buvo pristatyta, kaip viskas labai gerai ir taip toliau, tačiau visuomenė nebuvo tinkamai informuojama ir buvo tas įtarimas, kad pagrindinės laisvės bus pažeistos aktos ir galiausiai buvo protestai ir parlamentas nebalsavo už. Taigi reikia kalbėti apie jūsų komunikavimo strategiją, kuri turi būti labai sufokusuota. Muchas gracias. Mi pregunta es muy concreta. Eh, este proceso. Geriausia Vidal. Turiu labai konkretų klausimą. Tas integravimosi procesas, kurį atveria ateitį, ar numatyta ateityje, vidutinės trukmės laikotarpio galbūt kurti privatos valstybinio sektoriaus konsorciumą ES e ir JAF lygmenių, e, apjungiant abu lygmenis. Uh, Man atrodo, kad tai būtų labai svarbu stambioms e, JAV technologijų kompanijoms. Tai būtų toks pagrindinis mano klausimas. Ir reikia nepamiršti to, ka, to, tų neigiamų pasisakymų apie tai, kad tie, kas turi technologinių pranašumų, išsaugos juos ateityje, o tai kainuos, aišku, kitiems atitinkamai ir man nelabai patinka tokie antiamerikietiški jausmai, tas protekcionizmas. Sou por princípio a favor do, do TTIP. Considero que é uma grande oportunidade para conseguirmos um reequilíbrio geoestratégico. Iš esmės aš esu už TTIP susitarimą. Galvoju, kad tai sukurs geresnę pusiausvirą. Kolegos jau kalbėjo apie tai, kad 90 rinkėjų, kurie suteikia man įgaliojimus dirbti čia, vis tik tai yra prieš. Jie galvoja priešingai nei aš dėl to, kad aš neturiu galimybės jam pateikti, pavyzdžiui, konkrečių pavyzdžių, kas bus gero. Šitą aš turiu tik vieną minutę, bet aš noriu ją pasinaudoti ir paminėti konkretų pavyzdį. Šią savaitę Portugalijos vyriausybė uh, Uh, pasirašė peticiją, kad būtų uh, ginčių sprendimas uh, arbitražo keliu. Ir aišku, buvo neigiama reakcija iš karto į tai. Mes galvojama, kad arbitražas bus palankesnis didžiosiams įmonėms, bet paskui Portugalijos vyriausybė paaiškino, kad tai bus naujos kartos arbitražas. Taip, labai gerai, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bus galima juo pasiekti pasiremti, ginant, pavyzdžiui, mūsų sveikatos sistemą ir taip toliau. Gal ir gerai, bet Amerikos vėliau įmonės galbūt, kaip bus tada, jeigu, jeigu yra valstybinė sveikatos sistema, ar, ar negrės, tai tada jie bylos, arba kaip ir su skalūnų dujų iš, išgavimo, ar nebus tada grėsmės, kad bus bylų. Uh, <clears throat> I... Noriu pasakyti, kad visiškai pritariu e, tam pasakymui, kad komisija privalo kažkaip pagerinti komunikavimą. Man nekyla problemų ginant šį susitarimui, net ir turint tuos duomenys, kokius turiu šiandien, bet aš manau, kad dauguma žmonių, dauguma iš mūsų 750 parlamentarų negali to padaryti, kadangi pernelik viskas sudėtinga. Uh, Mes kovojame su visa armija žmonių, kuriems nepatinka verslas, kuriems nepatinka globalizacija, kurie tiesiog nekenčia Amerikos. Ir tai yra labai profesionalų žmonės. Taigi mano pasiūlymas, e, pirmininkė, būtų toks. Šis komitetas turėtų pasiūlyti ponui Junkeriui, kuris pasakė, kad e, tai yra vienas iš dešimties prioritetų, kad jis pats suformuotų komunikavimo biurą, kuris būtų prieinamas visiems uh, nariams parlamento kad bet kuris klausimas, kuris mums kiltų, galėtų būti nusiustas tam biurui ir per 10 minučių tas biuras atsakytų, kad po to mes galėtumėm komunikuoti su išoriniu pasauliu. Griffin. Uh, thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Norėjau tik perteikti, kokie yra jausmai e, Junktinėje karalystėje dėl TTIP, dėl įvairių klausimų. Aš suprantu, kad jūs pateikite plataus, paktro, e, plataus masto padrasinimų tokių, bet galite konkrečiai gal pasakyti, kokiu konkrečiu priemonių imsitės, kad susitarimai nekels pavojant Junktinėje karalystėje ir jos sveikatos priežiūros sistemai, kad iš tikrųjų būtų viską, sistema galėtų gerai veikti ir kokių priemonių simstės, kad užtikrintumėt, kad valstybių narių vyriausybių suverenumas nebūtų ribojamas, ypač per uh, sukšiamas dės sistemos. Aš neseniai grįžau iš konferencijos, kur buvo pilietinės visuomenės susirūpinimas išsakytas, kaip ir profsąjungų taip pat. Mums reikia tvarkarašių, mums reikia atsakymų, kad tik, ir, ir visa tai turi būti aiškiai ir efektyviai komunikuota. Ďakujem, pán predseda. Z tejto debaty vyplýva, že nutne potrebujeme Manka. s verejnosťou. E, Musie... Ačiū pirmininkė, mes turime komunikuoti su visuomenė. Visos studijos, kurios buvo atliktos, pažiūrėjau, Švedijos, Austrijos, Junktinės karalystės, Airijos, visos studijos rodo, kad šis tarimas bus naudingas abiem pusėm gali būti apie 70 tūkstančių naujų darbo vietų sukurta. Ir net ir Slovakijai susitarimas bus naudingas. Europai visai taip pat. Eina kalba apie galimus 600 e, 160 milijardų eurų, tai yra didžiulė nauda, mes turime įtikinti mūsų visuomenę, kad tikrai susitarimas bus naudingas, priešingai mums bus labai sunku užsitikrinti visuomenės palaikymą, kai mes perėsime jau prie detalio, Taigi, labai nieko konkretaus negirdėjau šiandien. Taigi, kaip girdėjote, komunikavimas, komunikavimas, komunikavimas, komunikavimo technologijos. Tai prašom, jūs atsakymai kartą man sakė, kad priekybos darybose komunikavimas, e, suvokimas yra realybė ir šiuo atveju, man atrodo, tai teisinga yra pasakyti, reikia pripažinti, kad turime bandyti spręsti tą klausimą, bet aišku, kad mūsų grupė yra labai maža komisijoje, tai aš lab, komisija yra labai maža šią prasme, tai aš labai tikiuosi, kad mes galėsime pasikliausti jumis, jūs, jumis kaip daugiklio efektu, kad jūs galėtumėte išplėsti tą, tą, tą komunikavimą, kad būtų tas atvirumas, nes tikrai labai svarbu, kad laisva priekyba, ką tai reiškia laisvos priekybos sutarimas, atveria rinkas ir esi arba už tai, arba prieš tai. Čia manau, kad geriausias dalykas būtų su visais faktais ir žiniomis apie detalės pasitelkus visą tai mes geriausiai galime padaryti. Mes, aišku, bandome tai padaryti per e, priekybos generalinio direktoratos interneto svetainę. Tai darome. Aš kviečiu jūs apsilankyti mūsų svetainėje. Visi dirbiniai dokumentai ten yra. Ir, ir, Aš aišku perteiksiu pasiūlymus komisariai dėl tobulinimo dabar dėl nacionalinės sveikatos priežiūros sistemų niekas nebus pakeista. Aš negaliu detaliau apie tai kalbėti, bet amerikiečiai tą patvirtino. Jie nori lygiai to paties. Jie nori, kad jų sveikatos priežiūros sistema irgi būtų tokioje pačioje sistemoje situacija, kur tiek, kaip, kaip pagal amerikiečių teisinės nuostatas, kaip, kiek jų valdžios struktūros atsakingos už nacionalinės sveikatos priežiūros paslaugos. Taigi, valstybės narės bus laisvas liberalizuoti, eksperimentuoti su rinka paremtų paslaugų teikimu, o ten, kur jos norės pasilikti valstybinė atsakomybė, tai, pasil, tai ir liks taip. Nes tas tai Daugelį klausimų nuskambėjo, tai šis e, e, instrumentas negali e, kvesionuoti valstybių narių teisės reguliuoti tą, tą sritį. Čia yra vienintelė, vienintelė dalis, ką valstybės narės pačios sprendžia, tai yra žalos apibrėžimas ir moduliavimas. Ar arbitražo teisėjams nėra leidžiama spręsti, ar, tai, ar įstatymai yra mm, geri ar negeri. Bet, pavyzdžiui, e, ne, ne, ne, iš tikrųjų ne taip. Vattenfall, pavyzdžiui, byla, e, Vattenfall atvejai su Vokietija. Vattenfall dėrėjosi su vyriausybės, um, su vyriau, Vokietijos vyriausybė. Vattenfall nusprendė statyti um, brandolinę uh, jėgainę pagal susitarimą su vyriausybė ir paskui uh, Vokietijos vyriausybė nusprendė atsisakyti brandolinės energetikos savo balansą ir tada um, ta kompanija pateikė uh, ieškinį sutartinį. Reikia žiūrėti, kokia yra sutartis, jeigu yra punktas numatytas, kad vyriausybė turi galimybę apsiginti, tada jį nepralaimi. O čia vi, tu, tu reikia žiūrėti, kokia yra sutartis. Iš dažniausiai valstybė nepralaimi. JAV dar niekarto nėra pralaimėjusi o, ginčiuose, kur valstybė yra viena iš šalių turime žiūrėti kiek tokie klausimai yra svarbus visuomeniai. Dažniausiai tai yra nepaprastai svarbus visuomeniai. Ir svarbiausia yra tai, kad valstybė narė turi teisę priimti teisės aktus nacionalių lygmenių, o tarpininkai arbitražo teisinėje negali spręsti dėl įstatymų. Yra įstatymas toks, koks jis yra, jie neturi įgaliojimų uh, įtakoti įstatymų. Dėl mūsų darbas kaip valstybės tarnautojų yra perteikti žinias, informaciją. Jum, jūs, a, jūs, kai per televiziją pareiškite poziciją, visą tai yra teisėta. Mano pozicija e, nieko nereiškia. Mano darbas yra tarnauti jums, aš jums pateikiu informaciją, o po to jūs aiškinate piliečiams, ką reiškia a, tai, dėl ko mes deramės. Bet mes tengiamės dirbti kaip galima skaidriau. Uh, Nes mes puikiai suprantame, kad mes turime pakeisti tą suvokimą. O tas susitarimas yra toks didelis, kad, aišku, kiekvienas turės savo asmeninę nuomonę. Ir aš tai sakau labai kukliai, kaip valstybės tarnautojas, kuris atsiskaito uh, žmonių išrinktiems atstovams. Ačiū. Kaip matote, labai įdomios, įkvepiančios diskusijos. E, turime ir daug klausimų. Ir dėl konkrečių sryčių, pavyzdžiui, susijusių su energetika, su mažoms ir vidutinėms įmonėms, su intelektinė nuosavybė. Tuo tarpu mūsų kolegos iš INTA komiteto e, nori taip pat gauti daugiau informacijos. Tad dabar norėčiau suteikti žodį Benui Langenui. Taip, iš tiesų. Laikausi nuomonės, kad komisija turėtų daugiau daryti, užtikrindama skaidrumą. Man susidaro įspūdis, kad dažnai žmonės yra informuojami e, apie vairius dalykus, tačiau galiausiai pareiškia, kad na, pasitikė komisija. Tada kyla klausimas, kodėl. Taigi, man atrodo, kad reikėtų stiprinti tą pasitikėjimą. Uh, E, kitaip tariant, patys svarbiausi dokumentai turi būti viešinami, buvo šiandien akcentuojamas e, sveikatos apsaugos sektorius. E, taigi, kodėl atitinkami dokumentai dėl, pavyzdžiui, šios ryties nebuvo paviešinti. Tai būtų aišku, kad, tarkim, į dėrybas šis sektorius nėra įtrauktas. Uh, Na, jeigu tie dokumentai būtų paviešinti, būtų lengviau ir diskutuoti. Be abejo, yra dalykų, dėl kurių galėčiau sakyti ir kritikos. Yra ir e, dalykų, kurie turėtų būti na, vertinami kritiškai. Pavyzdžiui, ISDS mechanizmas. E, turiu pasakyti, kad e, šio mechanizmo atžvilgių trūksta informacijos. Svarbu, kad bet kokios diskusijos būtų, ko galima skaidresnės, kad visiems būtų užtikrinta prieiga prie informacijos. Dabar atėjo laikas e, apžvelgti E, susidariusią situaciją. Jau 18 mėnesių vyksta dėrybos su JAV. Žinome, kad e, tam tikri dalykai mums yra primtini. Dėl kitų, e, dėl kitų sričių galime suderinti tam tikrus standartus, kitose nelengva tai padaryti, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų. Bet labai svarbu šiandieną mes nu, turėtumėm kaip ir įvertinti susidariusią situaciją. Iš vienos pusės yra ir naujos, e, naujos sudėties konvencija, ką tik sužinojame ir apie e, rinkimų į senatą rezultatus. Taigi, INTA komitetas šiandieną priemė sprendimą, kad bus e, parengtas rezoliucijos projektas šioje rezoliucijoje mes pateiksime savo nuomonę. Na, o vasarį, kovo mėnesį mes galėsime mm, e, pateikti savo požiūrį, ką daryti toliau su dėrybomis. Pirmininkas. Inta ir tiksliau norėčiau Jums informuoti, kad kitą kartą uh, Mes susitiksime su komisijos atstovais 2015 metais po aštuntojo dėrybinio rando. Iš karto praktiškai po jo ir pakviesime komisijos atstovus Europos parlamentą. Ačiū Jums už dalyvavimą. Kaip matote, jūsų buvimas e, čia yra tikrai lab, būtinas. Okay. Uh, dear colleagues, we've got our next point. Ačiū. E, o dabar mes galime pereiti prie kito labai svarbaus klausimo, tai yra ACER agentūros energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros. Ir trečiojo energetikos paketo. Is it close? It's close probably. Well, unfortunately. One way, one way only. <laughs> Uh, uh, well, market monitoring report and Rinkos stebėsinos ataskaita ją pristatys eh, Alberto Potočnik, kuris yra ACER agentūros direktorius, ir taip pat eh, Lordas Mogas, kuris yra ACER rinkos stebi rinkos tiksliau reguliuotojų, reguliuoja Um, reguliavimo institucijų valdybos pirmininkas. Mūsų komitetas e, subūrė atsarą e, kontaktinę grupę, kurioje dalyvauja didelis skaičius mūsų kolegų. Ir mes e, stebime ACER agentūros veiklą ir reguliariai susitinkame su e, jumis įvairiais lygmenimis. Taip pat yra e, labai svarbu, kad būtų nacionaliniais lygmenimis susitinkama su reguliavimo institucijų, kad būtų žiūrima, kas vyksta valstybėse narėse. Rinkos stebėsenos e, ataskaita yra taip pat labai svarbi, kadangi tai yra e, pagrindas e, to trečiojo energetikos paketo ir ten yra kalbama, kas galėtų tikrai užtikrinti tos energijos, energetinės rinkos efektyvumą. E, dabar jau praktiškai yra parengti atitinkami teisės aktai, tačiau dėl tam tikrų dalykų apsispręsti nėra lengva. Na, o jūs atstovaujate e, agentūrą, kuri rūpinasi tikrai e, būtent Europos Sąjungos energetinė rinka, taigi dabar norėčiau Jums suteikti žodį. Gerbiamasis pirmininkė, parlamento nariai, ponios ir ponai, Lordas eh, Morgan, Mog ir aš Džiaugiamės šią galimybę pristatyti mūsų veiklą, tame tarpe rinkos stebėsenos ataskaitos rezultatus. Praeitie yra buvę panašių galimybių ir jos mums visuomet buvo labai įdomios ir naudingos. Taip pat didelė garbė sulaukti Europos parlamento paramos nuo pat pradžių. Ypač norėtume padėkoti įtrė komitetui. E Dar norėčiau pasakyti, kad mūsų patirtis su jūsų kontaktinė grupė, mūsų bendras darbas buvo labai sėkmingas. Per pas, pasaruosius trejus metus buvo daug susitikimų ir delegacijos vyko į du vizitus. Pirmasis buvo 2012 metais, kitas šiais metais. Agentūra buvo įsteigta remiantis ryčių energetikos paketu ir tikslas yra padėti nacionalinėms reguliavimo e, institucijoms. Taigi tai yra ES institucija, ji yra atskaitinga Europos parlamentui ir kitoms institucijoms. Ji turi skatinti energetikos rinkos integravimą reguliavimo sistemas ir užtikrinti rinkos skaidrumą, kuris atitiktų ES energetikos politikos tikslus, kad e, nauda vartotojams būtų apčiuopiama. Mes tai darome stengdamiesi e, skatinti mūsų reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą. Na, o šiandien mes norėtume pakalbėti apie penki tokias temas ir padarysime tai labai trumpai, kad vėliau galėtume e, turėtume pakankamai laiko padiskutuoti tais klausimais, kurių turėsite. Pirmiausia, e, labai svarbu pristatyti rinkos stebėsenos ataskaitą, kuri buvo išleista praėjusį mėnesį ir tai yra e, ACR ir kitos agentūros bendras darbas. Ir norėčiau dabar trumpai pristatyti, ką šiame dokumente galite rasti. Jis yra paskelbtas mūsų interneto svetainėje. Iš esmės tai yra labai daug, didelis dokumentas, daugiau kaip 250 puslapių, bet mes paminėsime tik kai kuriuos svarbiausius e, nustatytus duomenis. Mums reikėtų vertinti ir pažangą e, siekiant vidaus energetikos rinkos. Tikslas yra 2014, kaip sekasi jį pasiekti. Po to pristatysime Jums pagrindinę mūsų darbo programos temą. Tai yra 2025 e, metų iniciatyva dėl ir susitelksime apie e, e, reglamento dėl didmeninės energijos rinkos ir vientisumo bei skaidrumo įgyvendinimo. E, pirmiausia, ataskaitoje kalbama apie keturis svarbiausius dalykus. Tai yra elektros ir dujų rinkos mažmeninė priekyba, didmeninė rinka, gamtinių dujų didmeninė rinka ir prieiga prie rinkos. Dėl e, mažmeninės kainos svarbiausia, ką iš šių metų ataskaitos galėtume pasakyti, kad ji, rezultatai yra labai panašus į praeisių metų rezultatus. Mažmeninės kainos ir toliau didėja, nepaisant to, e, kad e, elektros ir dujų rinka mažėja daugelį valstybių narių. Taigi viena vertus mažėja paklausa, ji maž, sumažėja sumažėjo 2013 metais 19 valstybių narių, o dujų paklausa sumažėjo 17 valstybių narių, tačiau kainos ir elektros ir dujų kainos vis tiek didėja ir būtiniams vartotojams, ir pramonės įmonėms. Ir jeigu pažvelgtume į paskutinius penkerius metus, tai pamatytume, kad kainos, kurias sumoka būtiniai vartotojai, padidėjo 27 valstybėse narėse ir Norvegijoje, taigi galima sakyti visus išskyrus Vengriją. Rezultatuose taip pat teigiama, kad bent kai kuriuose valstybėse narise yra tam tikri mokesčiai. Ir tai yra mokesčiai, kuriais siekiama padengti išlaidas dėl atsinaujinančių energijos šaltinių ir visa, dėl viso to didėja kainos. Ir nors energijos sudėdamoji dalis uh, bendroje kainoje yra sumažėjusi. Iš to galima būtų padaryti kelias išvadas. Pirmiausia, yra mažėja konkurencija, nes dėl mažesnės kainų dalies galima konkur, konkuruoti ir nematome ryšio tarp didmeninės kainos ir mažmeninėje kaina esančios energetikos, energijos sudėtinės dalies. Taip pat pastebėjome, kad vartotojai Europoje, ypač būtiniai vartotojai, vis dar nenori keisti tiekėjo, nes e, vis tiek Europoje 6 procentai būtinių vartotojų e, tai paliečia. Ir pagrindinės priežastys, manau, kad visos yra nurodytos. Pirmiausia, trūksta informuotumo, E, reguliuojamos kainos, tai irgi atlieka tam tikrą vaidmenį. E, galbūt gal vėliau per klausimo atsakymų sesiją galėtume labiau tai panagrinėti. Ir taip pat yra lojalumas e, tiekėjams ir manoma, kad labai sudėtinga keisti tiekėją. Mes parengėme padalomąją medžiagą tikriausiai gavote ir ten yra visa informacija apie situaciją valstybėse narėse. Taigi mažmeninė rinka veikia gana gerai Belgijoje, Ispanijoje, Didžiojo Britanijoje, Niderlanduose ir Norvegijoje, kalbant apie elektrą. E, nors e, vartotojų keitimo e, kaina yra didesnė nei kitose valstybėse narėse. Taigi reikia padidinti konkurenciją mažmeninėje rinkoje, mes dar nepasiekėme rezultatų, e, rinka yra konkurencinga, vis dar labai sunku įeiti į mažmeninę rinką, daugumoje valstybėje narėje yra aiškiai apibriešta e, pažeidžiamų vartotojų savoka, bet yra skirtingos priemonės, siekiant juos apsaugoti. Ir yra daug teisinių nuostatų dėl vartotojų apsaugos. Jos irgi yra taikomos, bet jų yra tikrai labai daug. Taigi mūsų rekomendacijos, bent jau pagrindinė rekomendacija yra tokia. Reikia skatinti. Pirmiausia, reikia pašalinti kliūtis mažmeninės prekybos, kalbant apie maž, konkurenciją mažmeninės prekybos rytyje reikia visiškai įgyvendinti vartotojų teises ir pagerinti vartotojų apsaugą. Na, o dabar norėčiau pereiti prie pasiektos pažangos, kuriant mm, vidaus rinką. Nuo pat pradžių, kai agentūra perėmė koordinavimo darbą ES lygmenių, mes patvir, parengėme paralelinį požiūrį vyksta oficialus procesas, sistemų gairės kūrimas, gairių kūrimas, bet mes taip pat nusta, parengėme savanorišką ankstyvo įgyvendinimo požiūrį. Nuostatos vėliau taps privalomas, bet iš, kuo anksčiau galima jas įgyvendinti savanoriškai. Ir jeigu pažvelgtumėte į šią skaidrę, pamatysite, kad mes e, parengėme daug tinklų kodeksų ir gairių. Dabar taikomos nuostatos tiesiogiai visose 28 valstybėse narėse ir apibrėžiama, kaip e, turi veikti sistema. Kalbant apie elektrą, mes šiek tiek atsiliekame nuo tvarkaraščio, bet dauguma tinklų kodeksų jau bus pateikta komitologijos procedūrai. Agentūra rekomendavo patvirtinti 11 iš 13 e, tinklų kodeksų. Bet savanoriškas iš ankstinis įgyvendinimas yra svarbus, buvo parengtos keturios kelio gairės ir jeigu pažvelgtumėte iš šią skaidrę. Tai pamatytumėte ir labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad nuo gegužės mėnesio e, mūsų D-head rinka veikia nuo Gibraltaro iki Barenso jūros. Taigi jau dabar iki metų pabaigos tai yra bendra rinka, tai yra tam tikras algoritmas, vieningas algoritmas nustatant e, kainas ir srautus. E, rinkos susijimo, rinkų susijimo pažanga e, yra nustatyta jungiamųjų vamzdynų ir dujotekių E, pažanga pasiekta. Dėl elektros e, tai dar trūksta rinkų susijimo ir yra e, problemų, nes kartais yra neplanuoti srautai. Dėl vidutinio laiko, laikotarpio rinkos ir dėl ilgalaikės rinkos, dėl ilgalaikių planų, tai mes jau pažangos matome ir e, naudojamasi tam tikrą regioninę bazę dėl pajėgumų, o dėl pajėgumų skaičiavimo pažanga irgi daroma. Ir dokumentas bus parengtas kitais metais. Dėl dujų vyksta region, projektai regioniniu mastu, dėl e, jungiamųjų vamzdynų pajėgumų Yra ir e, europinės rinkos, regioninės rinkos, regioniniai pilotiniai projektai vykdomi. Na, o išvados būtų tokios. E, rinkos integracija vyksta, bet yra problemų su kainų konvergencija ir dėl, e, yra problemų dėl atsinaujinančių išteklių integravimo į rinką, dėl kainų konvergencijos sumažėjimo mes taip pat turime skatinti dujų centrų likvidumą. Ir kalbant apie perkelimą ir įgyvendinimą, Tai norėčiau pasakyti, kad mums reikia kuo greičiau trečiasis paketas turėtų būti uh, E, perkeltas, e, tinklų kodai turi būti kuo greičiau pritaikyti, reikia, kad energijos politika ES ir valstybių narių lygmenių būtų suderinta. Ačiū. Your... Labai ačiū už jūsų puikų pranešimą. Taip, taip, žinau, jūsų laikas. Taip, bet jūs buvote pakviesęs, taigi reikalinga dabar dėl, tai tai buvo agentūros požiūris į visą šį klausimą. Man atrodo, kad viena monetos pusė yra agentūra, kita mm, monetos pusė yra reguliuotojai ir jums, ir, ir mums reikia ir jų. Taigi mums tai yra labai svarbu. Žodis jums dabar. Ačiū tikrai mane padrasina tai, kokia svarba yra mūsų teikiama šiame procese. Agentūros vaidmuo yra nepaprastai svarbus, kadangi atstovauja nacionaliniams reguliuotojams ir, ir jų indėlį, indėliui. Ir kaip matote, komisija galvoja, kad agentūra yra pasiekusi nemenkos sėkmės. Uh, Yra formalus įvertinimas kitais metais numatytas ir mes galvojame, kad tikrai rezultatai bus įspūdingi. Dabar labai trumpai pakalbėsiu apie keltą kitų dalykų kas yra svarbu nacionaliniams reguliuotojams. Keturios temos leisiu Jums perskaityti jas, bet manau, kad svarbiausia būtų išiškinti dvi. Visų pirma, remit, tai yra energijos priekybos klausimai ir bridge Tai yra darbo programos dalis, tvirtinama dabar kaip tik ir e, yra tam tikrus rūpinimą keliančių klausimų. Taigi, kas tas yra bridge tiltas į 2025 metus? Mm, mes maždaug prieš metus nusprendėme, kad mes kaip reguliuotojai turime strategiškai pažvelgti į tai, kas galėtų vykti ateityje iš reguliavimo požiūrio taško tame plačiame kontekste, tose plačiose rėmuose, kurios parinko institucijos. 2025 metus pasirinkome kaip tinkamą ateitį, ne per neliktolimą ir kad būtų galima atsižvelgti į pagrindinius strateginius elementus, e, tai yra visuomenė su mažai CO2 išlakų, taip pat poveikis e, E, ir atsinaujančiai energijos e, sričiai, e, kas nėra reprogramuojama toliau, ta neapibriešta ne, ne ateitis, dujų rinkų integracija, ypač galvojant apie dabartinius sensus. Ir tai, kas, kas, ką pirmininkas ats, aišku atpažins iš karto, tai yra aukšto lygio svarstymų grupė. Uh, energetikos bendruomenės klausimais, kur čia tikrai komisija skiria dėmesį tai, ką mes galime padaryti. Dabar jeigu pažiūrėtumėm tik tai mėlynasias dalis, matysite, kokios yra išvados padarytos tose pasiūlymuose. Mes norime pabrėžti, kad trečias paketas yra to žaidimo pavadinimas. Valstybės narės turi gyveninti, mes turime duoti rezultatus. Turime prisit pritaikyti mūsų procesus, kad auganti atsinaujančios energijos dalis atitinkamai būtų atspindėta rinkos pasikeitimuose. Mes norime prisidėti ypač prie dujų tiekimo garantijų ir bendradarbiavimo tarp perdavimo tinklų ir, ir, ir paskirstimo. Mes matome, kad energijos vartotojas yra Tai svarbiausia dalis ir aišku labai svarbu orientuoti, galvoti apie rinką, kad, kad jis būtų taip orientuota, kad vartotojas turėtų galės, būtų apsaugotas. Mes galvojame, kad agentūra turi būti panaudota būtent tam, kad būtų tinkamas reguliavimo bendradarbiavimas tarp mūsų ir e, ypač mes numatome, tai galvojame apie nacionalinės reguliavimo institucijas, kad būtų vis daugiau europinio sprendimų prieimimo proceso, dar kartą sižvelgiant, aišku, į um, aukšto lygio pamastymų grupės regu... išvadas, mes siekiame didesnio to reguliavimo, bendradarbiavimo. Minėjau RIMIT. Junktinėje karalystėje buvo po atitinkamo incidento su vidiniu informatorium. Iš esmės per naktį viskas išsipūtė į labai stambų politinį klausimą. Aš sakyčiau, na, Aš dalyvavau abiejose pusėse ir reguliuotojai, politikos kuriejo, aš galiu pasakyti taip kukliai, bet štai kas gali atsitikti su nedideliu incidentu. Ir man tai, mane tai labai neramina. Dabar tokie klausimai, kuriuos mes turime savo kelti, yra ar sąjunga tikrai yra pasiryžusi ir galvoja, kokie bus padariniai, jeigu tikrai bus įgyvenintas energijos, energetikos rinkos integralumo ir skaidrumo visas mechanizmas. Reikės, aišku, energijos vartotojų pasitikėjimo ir, ir dalyvių pasitikėjimo ir reikės vis tik tai ir tinkamo reguliavimo viso, visos bazės ir išteklių, ir, aišku, ir įgūdžių. Ir dabar kalbant apie tvarkarštį pirmininkę. Aš nežinau, ar norėtumėt, kad e, direktorius toliau apie detalės papasakotų, bet štai aš noriu tik trumpai apie rėmit parodyti, kas tai yra ir kas, ką jis daro. Tiesiog trumpai, kad užmestumėt akį skaidrės. Um, svarbiausia, aišku, 2015 spalis, tada ta, um, mes siekiame, pagrindinė žinia yra, tai jau rimta ir bus, kitais metais registravimas ir, ir bus, aišku, problemų. Ir jeigu jeigu mes agentūros ir nacionalinės e, reguliavimo institucijos nebusime tam pasirengę, tai tikrai problemos bus. Dabar, kas yra svarbiausia, yra automatinė peržiūra, e, preliminari analizė, e, problema, kad trūksta išteklių. Štai mes matome, kokie yra ištekliai kokie yra pajėgumai. Reikia tikrai didelių pajėgumų su, su dideliais įgūdžiais ir tų išteklių nepermės iš vienos agentūros dalies į kitą, kadangi uh, įgūdžiai rinkos priežiūros rytie kolegos, aišku, supras visą tai labai sudėtingai randamos. Tai štai kokie žinia pirmininkė mums reikia tinkamų išteklių. Mums reikia realių žinių patyrusių pareigūnų, ne vien tik tai agentūroje ir nacionalinėse reguliavimo institucijose, bet reikia tų tam tikrų standartų, kuriais būtų galima pasiremti, kaip, pavyzdžiui, JAV turi, Junktinė karalystė, sąjungai, galvojant apie galimas baudas, pavyzdžiui, štai skaidrė, štai yra incidentai, tie atvejai, kurių auga pastaruoju metu skaičius, kiek agentūra yra, pra, pra, kiek agentūra yra pranešta apie tai, tai yra tik tai lėkmelio viršūnė. Ir be efektyvaus įgyvendinimo tinkamų išteklių yra didžiulį riziką agentūrai, sąjungai ir galbūt valstybėms narėms dėl reputacijos išlaikymo. Uh, Čia mes žiūrime į atskiras, pavyzdžiui, reguliavimo, nacionalinės reguliavimo tarnybas, kaip geriausiai tai užtikrinti, bet čia problema yra labai konkreti. Ir dabar paliekam matį patikoti už jūsų dėmesį. Uh, labai ačiū už jūsų pasisakymą. Dabar kolegos jūsų pastabos. Panas Kofort, visų pirma. Panas. Well, so much, uh, Labai ačiū Jums abiems už puikius pristatymus. Manau, kad išiškinti šios rytės iššūkiai. Girdėjau, kad reikia tinkamų išteklių. Buvo, aš manau, kad daug kas iš mūsų pritarėme tam. Tikrai mes puikiai suprantame, kad to reikia. Ačiū Jums už ataskaitą, už rinkų stebėjimą. Tikrai labai įdomu matyti tuos skaičius. Kaip visi žinote, mūsų vidaus energetikos rinka, mūsų mm, ateitis šią srityje turi du tokius mm, aiškius ar susijusius e, iššūkius. Tai yra tai, kad labai trūksta mm, veiksmingų jungčių pajėgumų per sieną, bet taip pat ir valstybių viduryje, viduje ir tam tikrose zonose, tai toks iššūkis, aš, aš paprašyčiau jūsų minčių tą klausimą. Ir antras dalykas, tai yra jau es, esamų pajėgumų panaudojimas, jūs, pagalvo, jūs kalbėjote apie atsinaujančios energijos šaltinius ir panašiai. Mm, ir tas, ta rinkos ataskaita, man atrodo, išryškina tos iššūkius, kas galiausiai, mm, na, eiliniam piliečiui, tik tai kainuoja pinigus mūsų piliečiams. Kaip mes žinome, elektros kainos auga praktiškai visose valstybėse ir tai yra problema eiliniams piliečiams Europoje. Tai gal galėtumėt plačiau papasakoti, kaip SR padės spręsti tas problemas ir kaip Mm, planuojate plė, didinti visuomenės informatumą apie tas problemas, nes aš manau, kad tikrai reikia, kad būtų geriau suvokiamos tos problemos, kad būtų galima jas spręsti. Tai gal mano būtų tokie pirmieji klausimai. Ačiū. Much, Mr. Ačiū, Vanas Petersen. Thank you very much. Uh, labai ačiū. Dėkuoju už labai įdomų pristatymą. Viena vertus, mm, kaip jūs aišku geriausiai žinote, tai yra labai jautrus klausimai. Valstybės narės labai jautriai reaguoja į mm, tokias e, virš valstybės valstybinės tarnybas, kurios e, diskutuoja tos klausimus, netgi planuoja kažką toje srityje. Tai mano toks atviras nuoširdus klausimas jums, kurį tikriausiai jums bus labai sunku atsakyti irgi sąžiningai atvirai. Uh, ar mes esame ten, kur mes norėtume būti valdysenos prasme. Nes aišku, jūs savo kasdienėme gyvenime susidurite su didžiuliais sunkumais, kai reikia dirbti su nacionalinėmis struktūromis, už, stengiantis užtikrinti didesnį bendradarbiavimą per sieną. Juk mums to reikia, jeigu mes norime energetinės sąjungos, jeigu mes norime nepriklausomybės nuo Putino ir taip toliau, jeigu mes norime pasiekti viso to, mums reikia labi, didesnio bendradarbiavimo ir jūsų vaidmuo čia yra esminis. Tai mano toks trumpas klausimas jums ar mes esame jau ten, kur mes norėtumėm būti valdysenos prasme. Ačiū. Thank you. Ačiū, panas Turimės. Uh, thank you. I, I was late, but... Ačiū, atsiprašau, mm, vėlavau į posėdį, bet turėjau šnipų salėje, kurie man pranešė, apie ką buvo kalbama. Taigi, dabar dėl remit. Kartu parengėm tą teisės aktą, žinome, uh, kad sukčiavimas e, priekyboje gali visiškai pakenkti e, pasitikėjimui, pa, pa, pakirsti visą pasitikėjimą ir ašku, kai pasitikėjimo nebelieka, situacija darosi dramatiška. Tai gal jūs galėtumėt pateikti mums daugiau detalių. Uh, Yra atvejų iš valstybių narių, apie ką jūs esate informuoti. Gal galite plačiau mums papasakoti, kokia yra procedūra, kaip analizuojate, tai koks yra ryšys su, su personalo, aišku, dalykais. Aišku, mes norime apginti jų, jūsų tą pasakymą, kad reikia jums daugiau personalo, bet reikėtų gal labiau geresnių argumentų iš jūsų pusės, kodėl mums reikia daugiau to personalo. Uh, Tada mums būtų lengviau pasirūpinti to dabar dėl tų skirtumų tarp meninės ir mažminės kainos didmeninės kainos krenta dėl ETS, dėl priekybos apirtinės aršos e, sistemos, kuri visiškai žlugo. Aš nežinau, rinkos stabilumo rezervas ar galės kažkaip tai greitai iš, ištaisyti tą situaciją, net jeigu būtų um, 2017 panksintas, ta, vis tiek krizė išliktų. Tai jūs vis sakote, komisija irgi sako, kad jūs apgailę staujate dėl to, kad vartotojai taip mažai persijungia. Bet aš atsimenu, 2003 metais tada buvau pranešėjęs dėl antros elektros rinkos direktyvos. Tada aš jau spėjau, kad vartotojai iš tikrųjų juk neleidžia uh, šimtų valandų internete ieškodami, kaip sutaupyti kelis eurus. Tai yra iliuzija, tai yra svajonė. Jei galvojame, kad vartotojai tikrai e, realiai tiek persijungs tai tokiu lygiu, kiek jūs norite. Ir todėl aš galvoju, kad mums reik, reikėtų griežtesnio reguliavimo. Ką mes padarėme su telekomų rinkomis? Mes žinojame, kad, tik telekom, kad, kad, kad telekomų kompanijos, aišku, sukčiavo vartotojų sąskaitą mm, mažmeninių lygmenių ir ką mes padarėme, mes išsprendėme, e, ėmėmės tų, tų griežtų priemonių ir aš manau, kad ir čia mes turime griežtas priemonės pritaikyti, nes šiandien niekas negali paaiškinti, kai didmeninės rinko, didmeninės kainos krenta, kaip tai atsispindi mažmeninėse kainose, juk tai nepersikelia į mažmeninės kainas. Ir pirkimo pardavimo kaina, kur yra tas skirtumas, kodėl niekas nepaaiškina. Ačiū, panas Silikiotis. E, πρέπει να ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσίαση. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, mūsų svečiams už pateiktas prezentacijas. Jie iš tiesų puikiai e, dirbo, ATR agentūra jau egzistuoja trejus metus. Tačiau laikomės nuomonės, kad tam tikri aspektai turėtų būti sustiprinti. Pavyzdžiui, kalbant apie nacionalinės reguliavimo institucijas, reikėtų e, skatinti, kad tam tikros e, jų atliekamos funkcijos būtų perduotos atsar agentūrai. Taip būtų e, geriau apsaugoti vartotojų interesai. Taigi, toks būtų vienas iš pasiūlymų, kurio siūlyčiau nepamiršti. Dar norėčiau mm, užduoti keletą klausimų mūsų svečiams. Jūsų nuomonė, kokią naudą e, teiktų, jei e, reguliavimas vyktų centralizuotai? E, jeigu centralizuotai būtų kontroliuojamos įvairios programos. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti apie Remit. Jūs e, savo prezentacijoje kalbėjote apie tyrimus, kurie buvo susiję su piknaudžiavimu rinka. Uh, Ir dabar aš norėčiau užduoti štai kokį e, dalyką pasakyti. E, komisija patikė pasiūlymą dėl tų globalių e, rodiklių. Bus parengti atitinkami teisėkuros pasiūlymai ir taip pat norėčiau sužinoti, kaip visą tai dera su remit ar darbas duplikuojamas, ar kažkaip apjungiamas. Gal galėtumėt šiek tiek daugiau pasakyti šiuo klausimu. Thank you, madam, for your intervention. Ačiū poniai Newhouse Veimingai. Dabar žodis. Poniai Person. Ačiū už suteiktą žodį, ačiū abiems svečiams. Aš norėčiau Jums papasakoti apie įvykius Ispanijoje. Greičiausiai žinote, kad Ispanijoje yra gyvendinama nacionalinė reformų programa ir buvo organizuotos konsultacijos su reguliavimo institucijomis, kurios dirba energetikos, telekomunikacijų e, srityse. Buvo suburta atitinkama e, struktūra, kurios e, atsiradimui dėja pritarė ne visi. E, buvo sakyta, kad e, na, komisija sieks kuo daugiau kad tokių struktūrų atsirastų. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką jūs galėtumėte apie tai pasakyti. Panas Rastart. Aš turiu tris klausimus. Kai buvo rengiamas trečiasis energetikos paketas, kolega e, ponas Morgan ka, įvedė į žodyną naują savoką, tai yra energetinis skurdas. Taigi aš dabar norėčiau sužinoti, kaip yra sprendžiama e, ši problema, kaip yra užtikrinama vienoda prieiga prie energijos. E, E, visoje Europos Sąjungoje. Nes yra tam tikrų teritorijų, kur tas laisvas prieimas prie energijos yra problematiškas. Antras klausimas. Mes šiame komitete dirbame mm, e, tiksliau kaip ir mūsų pirmininkas, aš šiame komitete dirbu jau ne vienerius metus ir prisimenu, kad kalbant apie reguliavimo institucijas ir bendradarbiavimui e, tarp jų buvo taikomos tam tikros išimtis. Pavyzdžiui, galiu pateikti, pateikti pavyzdžių iš Vokietijos. Taigi dabar norėčiau gauti jūsų patvirtinimą, kad dabar tų išimčių atsisakyta. O trečioji mano pastaba yra susijusi su energetikos sąjunga. Apie tai šiandieną buvo kalbėjo. E, tokią mintį praeitie iškėlė ponas Buzekas, dabar yra ir šiam klausimui paskirtas atskiras e, komisaras. E, Aš e, manau, kad jūs turite savų minčių, ką galėtumėt pasakyti apie tą energetikos sąjungą ir kurias galėtumėt e, pristatyti. Ačiū. Ačiū gerbiamam kolegai. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tada norėčiau suteikti žodį. Uh, reguliavimo institucijų valdybos pirmininkui, Lordui Moganui. Ačiū, pirmininkė. Aš visų pirma atsakysiu dėl tų bendrųjų dalykų. Tai yra, pavyzdžiui, dėl valdysenos. Daug suinteresuotų asmenų kėlė šį klausimą ir norėčiau jau pristatyti pasiektus rezultatus. Jeigu jau puodas nesudaužytas, nereikia jo ir, ir klyjuoti. Toks yra mūsų požiūris, galvojant ir apie agentūrą. Jau laikomės nuomonės, kad mūsų agentūroje yra sukurtas tinkamos veiklos mechanizmas. Taigi, Aš dabar e, nenorėčiau kalbėti apie, tos, apie tas skirtingas mechanizmo e, dalis, e, tačiau, kaip sakiau, mechanizmas veikia. Pagal trečiąjį energetikos paketą yra sukurtos naujos struktūros, taip, taip vadinamos ENSUS. Ir Mm, nenoriu nieko blogo pasakyti apie tas e, naujas struktūras, tačiau tos e, struktūros, e, jų atliekamo darbo našta didės, nes tam tikrų darbų negalės atlikti komisija ir dėl tos priežasties mūsų nuomonė reikės atitinkamai didinti ir išteklius. Ir mes atkreipiame į tai dėmesį komisijos darbuotojų. Ir akivaizdu, kad mūsų agentūra, e, net jos pavadinime kalbama apie bendradarbiavimą tarp reguliavimo institucijų. Ir galiu pasakyti, kad e, tas e, bendradarbiavimas vyksta daugiausiai taip pat ir neformaliai tarp pačių reguliavimo institucijų. Prieš 12 metų aš Pradėjau dirbti e, šioje srityje, Junktinėje karalystėje ir tuo metu buvo mažai kontaktų su mūsų kolegomis ir tai nebuvo Junktinės karalystės tik problema, nes e, visoje Europoje tokia situacija buvo. Dabar mes puikiai vieni kitus pažįstame, yra, žinome, su kuo reikia kontaktuoti Na ir tas bendradarbiavimas yra geras, aišku, jį dar galima tobulinti, bet bendras įspūdis yra neblogas. Ar tas bendradarbiavimas yra efektyvus? Vėlgi, Aš laikausi nuomonės, kad e, skaidrumas ir informacijos srautai apie rinką, apie planus, apie perspektyvas. E, dabar viskas yra aiškiau ES, taigi matome, kad situacija gerėja. E, galiu pateikti pavyzdžiui pavyzdžių. E, galvojant apie infrastruktūros e, vystimo paketą, nacionalinės reguliavimo institucijos bendradarbiauja ir galvoja, kas gali atsitikti ateityje. Aš laikausi nuomonės, kad ateityje bus didesnė integracija ir vis daugiau bus naudojama agentūra, kad būtų išspręstos įvairios problemos. Ir jeigu bus sukurtas tas um, ginčių sprendimo mechanizmas, jis bus mm, naudojamas. O, o integracija ir um, yra reikalinga, tiksliau, jeigu rinka toliau integruosis, toks e, mechanizmas bus reikalingas. Dėl energetinio e, skurdo. Turiu pasakyti, kad e, Šiaurės Europoje energetinis skurdas yra sprendžiamas per socialinę socialinės apsaugos sistemas. Tai nebėra tik tai energetikos problema. Taigi energetikos skurdas e, e, dažniausiai e, šiaurės e, Europos šalyse sprendžiamas per socialinės sistemas. Mes kaip agentūra nesame tiesiogiai susiję su tuo, e, tuo klausimu, nes žinia, kad skirtingos šalis susiduria su skirtingomis problemomis. Pavyzdžiui, žiema šia, Europos šiaurėje nėra, yra daug šaltesnė nei mm, Europos pietuose, tačiau, na, kaip ir buvo sakyta, galbūt ir šioje srityje galima pasiekti daugiau pažangos. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su ACER agentūra ir jūs uždavėte ryšim su tuo klausimą susijusi su energetikos sąjunga. Aš laikausi nuomonės, kad e, tam tikri dalykai, kurie liečia e, energetikos sąjungą, liečia ir atsaragentūrą ir jos sprendžiamus klausimus. E, E, laikausi nuomonės, kad e, energetiniam saugumui ištikrinti visų pirma reikia suformuoti tą tikrąją vidaus energetikos rinką ir e, įtraukti visą šią, šį procesą ir ne tik ES šalis. Taigi laikausi nuomonės, kad integruota rinka, integruota energetikos rinka, E, bus e, energetinės sąjungos e, esmė ir energija ją sustiprins. Toliau buvo užduotas klausimas dėl situacijos Ispanijoje. Nežinau, ką galėčiau daugiau pasakyti. Pavyzdžiui, matome, kokius modelius pritaikė Niderlandai ir kitos šalis. E, reguliavimo institucijos e, ženkliai prisideda prie mūsų agentūros darbo. Matome, kokios yra situacijos, pavyzdžiui, ir patirtis sukauptos telekomunikacijų arba energetikos srityje. O dabar į sudėtingus klausimus atsakys mano kolega. Ačiū Jums už atsakymus, prašom. Buvo užduota daug įdomių ir aktualių klausimų. Dėl remit, tai šį dalyką paliksiu pabaigai, nes tikrai yra sudėtingų dalykų. Pone Kovat, kalbėjote apie e, jungtis, apie e, jungiamuosius vamzdynus ir dujotekius, apie tai, kad labai svarbu, kad būtų pajėgumai. Esu įsitikinęs, kad jūs žinote, jog kai kalbame apie jungiamųjų vamzdynų ar dujotekių pajėgumus, e, Tai reikia kalbėti apie visus, visos Europos tinklus. Dokumentas buvo patvirtintas pernai ir tai yra viešo intereso projektas, jis pradedamas įgyvendinti ir Europos institucijos, Europos sąjungas tengiasi užtikrinti, kad infrastruktūra iš tikrųjų būtų sukurta ten, kur ji reikalinga. Ir turime tam tikrų prioritetinių projektų, kuriems e, taip pat bus tam tikrų pranašumų ir bus tam tikras laikas, per kurį bus suteikti leidimai, galbūt bus galima teikti finansavimą iš Europos fondų. Ir suprantama, naujai infrastruktūrai sukurti reikia daug laiko, bet mums svarbu užtikrinti, kad ta turima infrastruktūra būtų kuo geriau naudojama. Kalbant apie elektros rinkų susijimą, Tai tie rezultatai, tų rezultatų yra siekiama, nes vyksta statybos kūrimas ir dabar norėčiau paprašyti jūsų pereiti prie 50 skaidrės. Ir štai čia matote, kaip rinkų susijimo dar trūksta pasieniuose, kaip, kokie yra elektros srautai, ekonominiai srautai iš tų regionų, kuriuose kaina didesnė, į tuos regionus, kuriuose kaina mažesnė. Taigi matote, kalbam apie 40-30 procentų, bet dešinėje, matote, yra Vengrijos ir Slovakijos pasienės. Ir 2012 metais buvo nemažai, o vėliau nulis. Kodėl energija teka tokia kryptimi, todėl kad buvo e, įvestas pasienyje rinkų susijimas. Taigi reikia ir statybinių darbų, bet e, reikia ir pasinaudoti esamą situaciją. O štai čia matote, e, koks yra socialinės gerovės sumažėjimas jeigu nebus tinkamai naudojamas jungiamaisiais vamzynais ar dujotiekiais. Ir tikrai tai yra prioritetas, kalbant apie pajėgumų paskirstimą ir rinkus, elektros rinkų susijimą. Tai apie tai būtent ir kalbame ir mes norime, kad būtų savanoriškai pradėtas įgyvendyti dokumentas, kad būtų galima kuo greičiau e, praktiškai parengti, e, patvirtinti anksčiau galėjusias nuostatas ir toliau jas įgyvendinti. Buvo kalbama apie didmeninės ir mažmeninės priekybos kainas ir čia reikėtų paminėti du matmenis. Pirmiausia, ar yra koreliacija tarp energijos sudėdamosios dalies didmeninėje kainoje. Tai yra mažmeninėje kainoje ir didmeninėje kainoje pasteisius kalbėtojas, nes tos kainos turėtų koreliuoti. Ir matome, kad ta koreliacija yra ne visur. Vėlgi norėčiau paprašyti parodyti kitą skaidrę. Ir štai čia matote, kad kai kuriuose šalyse ta koreliacija puikiai veikia, o apatinėse, apatinėse diagramuose matote, kad energijos sudėtinė dalis didmeninė ir mažmeninė kainų koreliuoja, o kitur ne. Ir tas pirmasis aspektas turėtų kelti nerimą ir tai yra susijęs su konkurencija. O kai kalbame apie bendrą mažmeninę kainą, tai jau minėjau tai, kad energijos sudėtinė dalis sudaro tik nedidelę dalį. Daugeliu atveju mažiau nei 50 procentų visos kainos. Taigi būtų galima manyti, kad ta, tos koreliacijos nėra. ir galutiniai kainoj e, energijos sudėdamoji dalis yra nedidelė. Dėl e, vartotojų persijungimo, tai ar keisti tiekį ar ne, tai irgi matome, kad yra sutaupyta nemažai. Šioje skaidrėje pamatysite, kokia yra koreliacija tarp uh, sutaupimo, kiek galima sutaupyti pakeitus tiekėją ir matome, kad dujų sektorijoje yra teigiama koreliacija, dujų sektorijoje nelabai. Vis situacija dar priklauso nuo situacijos šalyse ir iš tikrųjų galima sutaupyti daug pakeitus tiekėją, tačiau vartotojai vis tiek to nedaro. Ir mums reikėtų dar panagrinėti šį klausimą ir kitais metais daugiau tuo klausimu padirbėti. Regis ponas Eliukotis e, buvo susirūpinęs dėl Europos matmens vaidmens, dėl kai kurių institucijų vaidmens. Galėčiau pasakyti, kad tikrai siekiama viso energetikos sektoriaus didesnio europinimo Ir viena vertus tai yra tam tikrų agentūrų atliekamas darbas, bet vis tiek atsižvelgiama į nacionalinius ypatumus, į nacionalinės reguliavimo institucijas. Dabar grįšiu prie remit klausimo, nes jį palikau pabaigai. Bylos Taip, gauname informacijos, netu, jau yra nauja stebėsenos sistema, šis mėsį jau parengta, sukurta ta sistema, ji buvo kuriama paskutinius dviejų su pusę metų. Dėl pranešimų teikimo, tai juos reikės teikti tik nuo kitų metų spalio, bet dėl piknaudžiavimo rinka Tai 2011 metais jau buvo įvesti tie reikalavimai ir mums informuojama apie tam tikrus atvejus, kartais e, atskiri vartotojai, kartais e, reguliavimo institucijos mus informuoja apie tai ir tuomet, kai tie atvejai nutinka, bet matote, kad tų atvejų skaičius gerokai padidėjo nuo 12 iki 14 metų ir sakyčiau, kad vienodai yra piknaudžiaujama rinka ir naudojamasi neatskleista informacija. Susidarėme nuomonę, kad pažeidžiama viena remit sąlyga. Šiuo metu e, pateigiama maždaug 30 atvejų per metus. Ir e, mūsų komandoje dirba šeši žmonės. E, taigi dabar du, du darbuotojai yra, bet reikėtų šešių, nes e, dar nėra galutinai nutarta dėl remit procedūrų ir dėl informacinių technologijų sistemų sąveikos. Bet aš daryčiau prielaidą, kad mums reikėtų 20-25 žmonių, kad tinkamai galėtume atlikti šį darbą. Ir e, mano prielaidoms e, e, reguliavimo institucijų valdyba pritarė, nes tikrai reikia remtis labai konkrečią analizę ir reikėtų atsižvelgti į politikos planavimo užduotis ir iš tikrųjų daug, daug veiksmų reikia atlikti, kad būtų galima veiksmingai taikyti rimit. Uh, Visa tai atitinka ir kitų institucijų veiklą. Tai yra sudėtingas darbas, tai yra iššūkis. Mes negalėsime e, vėliau, kai turėsime sistemą, sistemą bus galima geriau registruoti visus atvejus ir manau, kad pusė milijono duomenų bus apdorota. Ir šešių žmonių neužteks tokiam darbui, netgi tuo met, jeigu ir bus gera sistema, nes sistema yra, padeda nustatyti anomalijas, bet paskui ekspertai tai gali nustatyti anomalijas nuo įtartinų atvejų. Uh, Ar tai susiję su kriterijų reglamentavimu? Taip, kai kada yra piknaudžiaujama rinka ir e, netinkamai naudojamasi kriterijais. Reikia naujų taisyklių, bet tai yra visos problemos maža sudėtinė dalis. Thank you. Um, Chairman, I'm very grateful to take the floor. Ačiū. Dėkuoju pirmininkė už sutiktą žodį dar kartą, bet gal mes labiau kalbame medžius, o ne apie bendrą <laughs> miško vaizdą. Iš esmės, ką mes sakome, ko reikia agentūrai, administracinė valdyba, direktorių valdyba, visa, reikia daugiau jiems nei komisija siūlo. Uh, Ir dabartinė momente, aišku, mes esame darbo programos etape, kas dar nebus užbaigta, iki nebus nuspręsta dėl galutinio biudžeto, tai yra iki metų pabaigos. Ką mes norime pasakyti šiam komitetui, aš suprantu, kad ne šis komitetas spręs dėl biudžeto, tačiau šis komitetas ir praeitie labai mm, rėmė mūsų, suprato visus tos sunkumus, su kuriais susidėlėme šioje srityje ir mes galvojame, mes visi galvojame, kad neįmanoma perkelti išteklių, neįmanoma suvaldyti viso proceso, ką mes mes turime padaryti pagal remit reikalavimus e, ir visa, visai sistemai iškils didžiulis iššūkis kitais metais. Todėl, e, kolegos, aš manau, parlamentas turi tai suvokti ir biudžeto institucijos turi suvokti tai, kai priiminės sprendimus e, kitais metais. Todėl mes galvojame, kad iš tikrųjų reikia jau pradėti skleisti tą žinią tarp kolegų. Ačiū. Dėkoju mūsų svečiams už visą suteiktą informaciją, kurią suteikėte parlamentui ir įtrė komitetui. Dabar informacija jums visiems. Pirmas ACER kontaktinės grupės susitikimas su ACER atstovais, mūsų abiems svečiais. Data siūloma gruodžio antrą savaitę galbūt e, gruodžio 9 dieną, dar aišku patvirtinsime datą tiksliau, bet greičiausiai gruodžio 9 diena. Tai labai svarbu atsir kontaktinės grupės nariams iš įtrė komiteto, kadangi turime palaikyti labai glaudžius ryšius. Ir jei leisite, noriu labai nuoširdžiai padėkoti Jums už tai, kad atvykote į Trė komitetą. Aišku, tai <laughs> ne paskutinis Jūsų vizitas tikrai, nes mums yra labai svarbu tie ryšiai, ne vien tik tai mūsų kontaktiniai grupiai, kokie 16 narių, bet visam komitetui tikrai labai įdomu visos tos diskusijos. Mums labai svarbu, kad Jūs atvyksate, kad svarstome ypač energetikos bendrą rinką bendrai energijos bendryje, dabar energijos sąjunga jau politinė idėja labai svarbi mums nenaujas kažkoks, nenau kažkokia nauja struktūra su administracija energijos bendryje, energijos sąjungoje, bet labai stipri idėja, kaip uh, spręsti energetinius klausimus Europos Sąjungai. Labai ačiū dar kartą, mėly kolegos. Dabar geros žinios jums, puikiai informacija rytoj 9 ryto įvyks trečia mūsų posėdžio dalis. O dabar e, bus koordinatorių posėdis mūsų koordinatoriams dar valanda posėdžiavimo. Padarykime 3-5 minučių pertraukėlę nes e, šioje posėdžio dalyje mes turime jau būti tik tai mes vieni. Atsiprašau už tą informaciją.